Kitas darbo atvarkės punktas – tarybos ir komisijos pareiškimai dėl padėties Lenkijoje. Ponios ir ponai, jau dabar atkreipiu jūsų dėmesį į tai, kad e, šiuose diskusijose nebus spontaniškų pasisakymų ir nebus klausimų pagal mėlynosios kortelės procedūrą. Ne, e, nediskutuosime dėl darbo tvarkos, pradėsime šias diskusijas, galite stengtis kiek norite, pirmininkų suigoje buvo priimtas sprendimas, buvo informuotos frakcijos ir jūsų frakcijos taip pat. Gerbiama ministrė pirmininkė Šidlas, sveika atvykusi į Europos parlamentą. Ponios ir ponai, sprendimas dėl komisijos priemonių diskutuoti ir pradėti dialogą dėl padėties Lenkijoje, dėl teisės viršenybės padėties. Lenkijoje yra apskritai beprecedentis įvykis čia Europos parlamente, tai yra nauja priemonė e, surenkti tokias diskusijas, likščiol tokių diskusijų nebuvo. 2014 metais kovo mėnesį komisija pirmą kartą pristatė šią priemonę, tai yra ankstyvojo perspėjimo priemonė, ginanti teisės viršenybės e, principą. Tai teisės, teisės viršenybės principas yra esminės užtikrinantis demokratiją, todėl šios diskusijos yra labai svarbios, taip pat ir būsimoms diskusijoms šią temą. Aš tikiuosi, jog mums pavyks dirbti konstruktyviai aktyviai, konstruktyviai ir gerbent vienas kitą. Dar kartą noriu pasveikinti Lenkijos atstovę, dėkoju, kad sutikote dalyvauti šiuose debatuose. Periname prie diskusijų. Pirmiausia, tarybos vardu užsienio reikalų ministras ponas Konders. Uh, Ačiū, ponė pirmininkė. Europos Sąjunga yra ne tik valiut, valiutos ar rinkos sąjunga, tai yra bendryje paremta bendromis vertybėmis. Europos Sąjungos steigimo sutartyje tai aiškiai parašyta. Antrajame straipsnėje išvardintos vertybės, kuriomis pagrista ši bendryje ir, ir nu, pakar, akcentuojama, kad tos vertybės yra bendros visoms valstybėms narėms. Tai yra ne tik nauda, bet ir atsakomybė. Ir visos valstybės narės privalo puoselėti ES pamatinės vertybės - įstatymo viršenybę, demokratiją ir pagrindinės teisės. Būtent tai mes valstybės narės ir bendryje esame unikalūs pasaulyje. Tos valstybės yra bendros ne tik dėl to, kad jos yra parašytos popieriuje, bet dėl to, kad jos praktiškai e, gyvendinamos yra pluralistinės visuomenės dalis. Kartais e, e, joms iškyla pasipriešinimas, tačiau taip užtikriname mūsų piliečių pagrindinės laisvės demokratiją ir veikiančią demokratiją. Tačiau nei įstatymo viršenybė, nei kitos pamatinės vertybės negali būti būti suvokiama kaip savaime suprantamas dalykas. Šiame žemynė buvo bandoma įdėkti tris pražutingiausias politinės e, pasaulio istorijos žinomas dok, doktrinas. Visa, visa, ką suvokėme ir žinome, išmokome labai sunkia, per labai sunkias pamokas. Mes nenorime grįžti į tas tamses dienas, norime kurti žeminę laisvą bendruomenę. Ir mums e, tas projektas pavyko. Mums pavyko sėkmingai įgyvendinti projektą, kuri, kuri, kuris primenybę teikė demokratijai ir vis, įstatymo viršenybei. Turime dirbti, kad ir toliau tai būtų. Tu, tai reiškia, kad dirbančios vyriausybės nuolatos susiduria iššūkiai, su iššūkiais. Ir turime būti sąžiningi, nei viena valstybė nėra tiesos vertybių ar įdų e, tvirtovė ir monopolis. Demokratijos privalumai yra tai, kad mes galime silpnasias vietas identifikuoti, disk, kalbėtis apie jas ir ištaisyti jas. Tai yra demokratija. Ir mes esame pasirengę atvirai, atvirai diskutuoti apie tų vertybių apsaugą pokyčių laikais. Ir šiandien taryba, ir noriu padėkoti už tai, buvo pakviesta pasisakyti šiuo klausimu ir e, mus pribloškė demokratiškai išrinktos Lenkijos vyriausybės neseniai dėktos priemonės. Visų pirma, konstitucinio teismo e, klausimas ir teismų klausimas bei žiniasklaidos laisvė. Teismai ir laisva žiniasklaida yra neatskiriamos demokratiškas visuomenės sudėtinės dalis. Ir taryba yra nekarta akcentavusi, kad žiniasklaidos e, pluralizmas yra, ir savarankiškumas yra demokratijos viena pamatinių dalių. Tai svarbu užtikrinant skaidrumą, poveikį visuomenės nuomonį ir užtikrinant piliečių dalyvavimą sprendimų prieimimo procese. Keletą kartų taryba akcentavo, kad teismų sistemos nepriklausomumas yra viena iš pamatinių vertybių, e, kurios kyla iš valstybių konstitucinės tradicijos. Ir niekas nebando teisti, būt dabar dar Ir e, dabar vyksta tik diskusijos, bet noriu akcentuoti štai ką. Nedaug šalių taip yra nukentėję Europos istorijoje kaip Lenkija, kuri buvo skaldyta ir okupuota. Tačiau Lenkijos dvasia nepalūžo. Lenkija kovojo už savo nepriklausomybę, netgi e, so, turė, bandė nusikratyti sovietinio jungo ir mano šalį išvadavo 1945 metais Lenkų kariai ir už tai aš jiems būsiu amžinai dėkingas. O šiandien 2016, praėjus 11 metų po to, kai Lenkija įstoja į Europos Sąjungą, ji e, užsitikrino sėkmę kaip svarbi politinė ir ekonominė gale, ji tapo demokratišką valstybę, sustiprino savo institucijas. Lenkijos žmonėms tai pavyko dėl to, kad jie rėmėsi e, savo e, tradiciją. 1717 e, metų. 1991 metų konstitucija viena pirmųjų Europoje. Pirmininkaujančiai e, taryboje valstybė sutikta galimybė dalyvauti šiuose debatuose. Parlamentas parodė didelį atsidavimą įstatymų, demokratijos ir pagrindinių teisių e, gynimui Europoje. Nepaslaptis, kad Niderlandai, kur yra daug tarptautinių tribunolų, e, taip pat mano, kad įstatymo viršenybė yra svarbus Europos politikos dalykas. 2013-aisiais draugė su Vokietija, Suomija ir Danija mes nusintėme laišką savo partneriams, kalbėdami apie tai, kad reikia kurti įstatymo viršenybės platformą. Galime kalbėti apie finansus ir žuvininkystę, kodėl negalime kalbėti apie įstatymo viršenybę ir pagrindinės teisės. Būtent todėl rengėme migracijos ir įstatymo viršenybės seminarą savo pirmininkavimo metu ir kviesime visas institucijas. Prieš Vos prieš porą mėnesių įvyko pirmasis tarybos surinktas dialogas dėl įstatymo viršenybės ES. Kitas toks dialogas įvyks gegužės mėnesį. Seminarus išnaudosime kaip galimybę rengti diskusijas. Mūsų pirmininkavimo metu sieksime, kad būtų puoselėjimos tos pamatinės vertybės. Žinoma, taryba veikia ne viena šiais svarbiausiais klausimais. Priešingai. Komisija mūsų nuomonė vaidina gyvybiškai svarbu vaidmenį stebėdama įvykius šioje srityje visoje Europos Sąjungoje, ypač atlikdama savo kaip sutarčių sergėtojos vaidmenį. Noriu akcentuoti Europos tarybos ir Venecijos komisijos vaidmenį šiame kontekste. Ir Europos komisija, ir Venecijos komisija e, atlikdamos joms patikėtas užduotis taip pat e, stebi šiandienos diskusijas ir patikė pasiūlymą šias diskusijas e, surenkti bešališkai bendradarbiavimo dvasia kad po visapusiškos analizės, išvertinus visus faktus, būtų galima pasiekti pažangos. Komisijos vicepirmininkas mus e, informuos apie komisijos darbą ir komisijos narių kolegijos sprendimą praėjusią savaitę pradėti dialogą su Lenkijos valdžia. Premjerė Šidlo, su kuria turėjau garbės kalbėti šiandien, paskui turės galimybę kreiptis į parlamentą ir pristatyti savo vyriausybės poziciją. Džiaugiuosi, kad jį dalyvavo šiandienos diskusijose ir tikrai neš reikalingą indėlį į e, diskusijas Europos demokratijos klausimais. Ačiū. Dėkoju. Prieš suteikdamas žodį komisijos pirmininko pavaduotojui, ponios ir ponai, mėly svečiai, esate mielai kviečiami Čia džiaugiuosi, kad jūsų tiek daug, tačiau noriu atkreipti jūsų dėmesį, kad pagal mūsų darbo tvarkos taisyklės nenumatyti aplodismentai ir plojimai. Dėkočiau, jei gerbtumėte šią taisyklę. O dabar komisijos vardu panas Timmermans. Pone pirmininkė, pone ministrė pirmininkė, ministrė, gerbiami parlamento nariai. pirmininko Junkerio ir kolegų komisijoje vardu noriu išdėstyti Jums, kodėl komisija, dėl kokių priežasčių komisija nusprendė įvertinti Lenkijoje pastarojo meto įvykius ir kaip mes tikimės eiti į priekį konstruktyvai, e, remdamėsi faktais ir dialogu su Lenkija, kad e, nekiltų sisteminė grėsmė teisiniai valstybei. Svarbiausia priežastis pradėti šį vertinimą pagal 14 metų teisinės valstybės sistemą E, tai yra dėl Lenkijos konstitucinio teismo ir ginčio dėl kai kurių teisėjų skirimo į šį tribunolą. Iš principo, tai turėtų būti problema e, pačiam konstituciniam teismui spręsti. Tačiau, kaip dabar yra, kitos institucijos Lenkijos valstybėje nesilaikė konstitucinio teismo sprendimų šiuo klausimu. Ir dėl to kilo tam tikras neiškumas dėl Konstitucinio tribunolo veiklos. Be to, Lenkijos parlamentas nusprendė sutrumpinti e, tribunolo pirmininko ir vicepirmininko kadencijas. 28 e, gruodžio praėjusiais metais e, įstatymo pakeitimas įsigaliojo ir tuomet Konstitucinio tribunolo veikimas dėl to apsunkėjo. Dėl to, kadangi tribunolas e, Lenkijos teisinėje sistemoje užilna labai svarbią vietą, mes matome, kad kyla sisteminė grėsmė teisiniai valstybei. Taip pat išreikštas nerimas ir dėl naujo žiniasklaidos įstatymo. Teisės viršenybė reikalauja, kad gerbti demokratiją ir pagrindinės teisės. Žiniasklaidos laisvė ir pluralizmas aišku, yra artimai susijęs su pagrindinėmis teisėmis, ypač žodžio laisvė. Ir būtent todėl komisija mano esant būtinu įvertinti šį įstatymą pagal teisinės valstybės principus. ES yra pagrįsta bendromis vertybėmis įrašytomis antrajame ES sutarties straipsnėje, kur ypač minimas ir pagarba, minima pagarba įstatymais tarpusavio pagarba e, tarp valstybių ir jų teisinių principų e, laikymasis pagrištas su pasitikėjimu, kad visos valstybės narės laikysis teisinės valstybės principų. Kai e, nacionaliniams saugikliams kyla grėsmė, ES turi imtis veiksmų. Aš taip pat turiu pastebėti, kad Susinis tribunolas Lenkijoje turi labai svarbu vaidmenį užtikrinant kad teisėkuros reformos numatomos Lenkijoje atitiktų konstituciją. Dėl tos priežasties būtina išspręsti esamą ginčą dėl konstitucinio teismo ir padaryti tai skubiai, kad teismas galėtų suvaidinti savo vaidmenį kaip teisinės valstybės apsaugos mechanizmas. Aš Lenkijai rašiau du kartus gruodžio 23 ir 30 dienomis Tačiau atsakymai, kuriuos mes tuo metu gavome, nebuvo išsamus ir nebuvo pakankami, kad mūsų nuogastavimai išsisklaidytų. Teisinės valstybės principai leidžia e, šį klausimą struktūriškai aptarti su Lenkijos valdžios institucijomis. Turime pasinaudoti šią sistemą atvirai ir konstruktyviai bendradarbiavimo dvasia, o ne konfrontacijos dvasia. Ir Manau, kad prieš valandą gavome dar vieną laišką, kuris atsakė į mano praėjusią savaitę išsiųstą laišką ir mes į šį atsakymą vertinsime konstruktyviai, bendravimo dvasia e, ir pažiūrėsime, kokie yra atsakymai į praėjusią savaitės klausimas. Aišku, aš negaliu dabar apie tai kalbėti, nes e, šį laišką mes gavome vos prieš valandą ir jį reikia dar e, išanalizuoti. Pirmiausia, noriu pabrėžti, kad esame proceso pradžioje. Šie teisės valstybės pagrindai yra prevencinio pobūdžio. Ir faktinis teisinis įvertinimas nereiškia, kad automatiškai bus priimami sprendimai vėliau. Visą tai priklausys nuo faktų. Ir atsakyti mums greičiau padėtų, aišku, stimuliuoti dialogą, tą dialogą palaikyti konstruktyviai. Mes jį palaikysime nešališkai remdamėsi faktu, faktais ir e, bendradarbiavimo dvasia. Nereikia nesakyti, kad komisija visiškai gerbė Lenkijos Respublikos suverenumą ir vykdo savo pareigas objektyviai, nepartinių ne pagrindų, kaip e, ir bet kurios kitos valstybės atžvilgių, pagal komisijai suteiktas pareigas numatytas sutartise, kurias pasirašė ir ratifikavo suverenės ES valstybės narės. Na ir pagaliau mūsų vertinimas e, vyks bendradarbiaujant e, su Europos tarybos Venecijos komisija. Ir aš sveikinu tai, kad Lenkijos e, vyriausybė paprašė pati pateikti Venecijos komisiją savo nuomonę dėl konstitucinio teismo reformos. Noriu pakartoti, kad tokia dvasia remdamėsi mes ir rašėme laišką praėjusią savaitę Lenkijos vyriausybei. Ir aš jaučiu, kad e, tokia pat dvasia Lenkijos vyriausybė atsakė į mūsų laišką. Mes tą atsakymą išanalizuosime atidžiai ir tęsime tolesnį dialogą su Lenkijos vyriausybė, kad tikėkime ši problema būtų išspręsta kaip galima greičiau. Ačiū. Pone pirmininkė. Dėkoju, ponė Timmermans. E, dabar žodis Lenkijos ministrai pirmininkiai poniai Šidlo. Gerbiamas ponė pirmininkė, Pone ministrė, gerbiami ponai. Dėkoju už tai, kad šiandien Europos parlamente galiu papasakoti apie Lenkiją. Dėkoju už kvietimą, už tai, kad suteikėte galimybę prasmingai diskutuoti. Man tai labai svarbu, kad šiandien galėčiau išsklaidyti jūsų abejonės, jei tokių yra, apie pokyčius, kurie vyksta Lenkijoje. O tai vykdama todėl, kad po demokratinių rinkimų 2015 m. spalio mėnesį e, Lenkijos piliečiai nusprendė, jog nori būtent tokių pokyčių, kurios siūlė mano Teisės ir Teisingumo partija. Tai yra Lenkijos piliečių sprendimas. Noriu padėkoti už tai, kad šiandien galiu kreiptis į e, tokį garbų organą kaip Europos parlamentas e, Lenkijos vyriausybės ir Lenkijos piliečių vardu. E, kreipiuosi į tą instituciją, labai, kuriai labai svarbios tokios vertybės kaip laisvė, nepriklausomybė, Dėl jų Lenkijos piliečiai kovojo metų metus, aukodami beveik viską. Būtent laisvė, suverenumas, lygybė, nepriklausomybė yra tos vertybės, ant kurių yra statoma ir mūsų valstybių plėtra. Ponios ir ponai, aš tikiu, jog Po mano išaiškinimo suprasite, kad Lenkija yra lygiateisė ES narė, tokia pati kaip tos valstybės, kurios atstovaujate jūs. Ponios ir ponai, man atrodo, kad tie balsai, kuriuos Lenkijoje mes priimame su skausmu, yra neteisingi. Tai balsai, kurie neigiamai vertina Lenkijos vyriausybę. Tačiau jie yra tik um, nepakankamos informacijos rezultatas. Aš tikrai tikiu, kad tokių balsų yra mažuma, nes mes, europiečiai, turėtume kurti vienybę, remdamiesi pasitikėjimo dvasia, gerbdami įvairovę ir suvokdami savo skirtumus toje įvairovėje. Mums taip pat labai e, svarbios saugumo ir vienybės vertybės. Žinome, kad tik suvienita Europa e, savo valstybių gale galės atremti tuos iššūkius, prieš kuriuos dabar stovime mes visi ir apie tai turime kalbėti visi atvirai. Lenk bankai pasirengę paremti Europos Sąjungą įgyvendinant sunkius sprendimus. Mes pasirengę padėti Europos Sąjungai sunkiu metu. Esame dalis Europos Sąjungos. Šiandien buvo kalbėta apie Lenkijos istoriją. Panas Kenders kalbėjo apie tai, labai dėkoju jam už tai. Ta Lenkijos istorija yra labai sunki istorija. Tai istorija, kuri ženklino mūsų kelią iki pat dabar. Mūsų seneliai, mūsų protėviai liejo kraują dėl to, kad šiandien galėtume džiaugtis tą laisvę, kad šiandien galėtume būti e, lygiateisiai ES nariai ir ES valstybė. Mes dešimtmečius turėjome kovoti už žodžio laisvę, už nepriklausomybę. Iškovojame tai ir neleisime to atimti, nes tai yra ta mintis, dėl kurios mes didžiuojamės. Esame europiečiai. Lenkai rink, praėjusių metų rinkimuose parinko tą programą, su kuria ėjome į rinkimus. Lenkai pasirinko tokią programą, kuri visų pirma yra turint omenyje um, ir Lenkijos e, praeitį. Taigi tą programą išrinko tie žmonės, kurie galbūt nelabai patenkinti esamą situaciją. Gal jūs nustebins tai, e, kad Lenkija yra tokia didelė, tačiau Lenkija vis dar kamuojama tokių problemų kaip didelis nedarbas, per mažas užmokestis. Daugelis Lenkų vaikų dar svajoja apie tai, e, kad e, galėtų pietauti valgydami šiltą patiekalą mokyklose. Daugeliui Lenkų neužtenka pinigų vaistams. Kartais reikia labai sunkų sprendimą priimti, ar pirkti vaistus, ar apmokėti komunalinės paslaugas. Tai, tai yra Lenkų realybė. Daugelis Lenkų apimti jausmo, kad transformacijos metu jie palikti vieni. Šiandien mes norime kurti tokią Lenkiją, kokia yra ir Europos Sąjunga. Lygybės vienodų galimybių Lenkija. Norime, kad ta vienodų galimybių Lenkija plėtotųsi dar greičiau. Parengėme tokią programą, kuri siūlo konkrečius sprendimus taikomus ir daugelį ES valstybių narių. Mes ėmėme pavyzdį iš atskirų ES valstybių narių, nes manome, jog reikia mokytis iš tų, kam pasisekė, kas sugebėjo tai padaryti. Tačiau žinome, kad labai daug Lenkijos piliečių dabar apimti jausmo, kad pagaliau jiems taip pat priklauso lygios teisės. Ir ta programa, kurią įgyvendiname, ir yra tokia programa tie rinkimai, kurie parodė, e, kad dabar dirba ta vyriausybė, kuri dirba, lėmė, jog dabar vyksta geri pokyčiai. Apie tuos pokyčius kalbėjomės su savo rinkėjais rinkimų metu, kalbėjomės su Lenkais. Ir pradžioje, nuo, tiksliau, nuo savo atėjimo į valdžią pradžios mes ir darome tai, ką įsipareigojame. Mes norime sukurti Lenkijos valstybės plėtros labai stiprius pamatus. Tų žingsnių ėmėmės laikydamėsi teisės aktų, gerbdami konstituciją, gerbdami ES sutartis. Dar kartą pakartosiu, esame ES dalis. Buvome esame ir būsime Europos, tos besivystančios lygių galimybių Europos dalis. Taip mes ir įsivaizduojame Europą, kad Europa gerbs visus europiečius. Ji turėtų rūpintis visų valstybių, kurios ją stato gerovę. Tai yra mūsų ateitis ir mes norėtume būti aktyve ES nare. Lenkija e, amžių amžius kūrė teisinę sistemą. Taip, Lenkija pirmoji prieimė konstituciją ir konstitucija Lenkams yra šventa. Jokių istorinių laikotarpių ji nebuvo pažeista. Todėl turiu pasakyti, kad nors ir džiaugiuosi tuo, kad šiandien galiu kalbėti jums, galiu išsakyti Lenkijos poziciją, tačiau vis dėlto nematau jokio pagrindo tiek daug laiko skirti šiam Lenkijos klausimui. Todėl, kad man atrodo labai daug klausimų, ypatingai svarbių problemų turėtų būti sprendžiamos dabar Europoje. Tačiau aš čia todėl, kad noriu dalyvauti toje diskusijoje, apie kurią buvo kalbėta. Noriu išsklaidyti bet kokias abejonės, parodyti jums kokią Lenkijos poziciją. Aš tikiu, kad geros valios vedami. Po šių diskusijų visi galėsime išeiti iš salės įsitikinę, kad Lenkija yra stipri, auganti ES narė ir kad visi tuo didžiuojamės. Gerbiami ponai, yra dvi galimybės, apie kurias buvo kalbėta šiandien. Pirmiausia, susi, vienas dalykas susijęs su Konstitucinio tribunolo reforma ir e, kitas klausimas žiniasklaidos įstatymas. Konstitucinis tribunolas, e, ponios ir ponai, Lenkijoje veikia labai gerai, net dabar. Prieš porą valandų jis prieėmė vieną iš savo sprendimų, e, tribunolas dirba, nieko blogo ten nevyksta. Mūsų pakeitimai konstitucinio tribunolo darbo tvarkoje yra suderinti su europiniais standartais ir nieko nesiskiria nuo tų standartų, kuriuos taiko kitos ES valstybės narės. Turėjome pakeisti konstitucinio tribunolo E, sudėti, todėl kad 15 metų balandžio mėnesį buvęs Seimas, buvusi valdančioji koalicija prieėmė įstatymą dėl konstitucinio e, tribunolo, kuris 2015 m. gruodžio mėnesio to paties tribunolo sprendimu buvo pripažintas kaip antikonstitucinis. Taigi mes taisome tai, ką padarė e, ankstesnės kadencijos Seimo sprendimas. Mes bandome ištaisyti klaidą. Mūsų Pakeitimai reiškia konstitucinio teismo narių skaičiaus pasikeitimą. 14 e, iš 15 teisėjų turėjo būti skiriami e, Seimo, tačiau aš remiuosi Venecijos komisijos um, rekomendacija priimta 97 metais, pagal kurią uh, Konstitucinio tribunolo teisėjai turėtų būti renkami atsižvelgiant į atstovavimo principo laikymas. Reikia atsižvelgti, skiriant teisėjus į įvairias pozicijas ir tai buvo padaryta nepaisant to, kad tuo pereinamuoju laikotarpiu išrinktasis prezidentas vis dėlto pareikalavo nepriimti tokio sprendimo. Prezidento sprendimas dėl demokratinio sprendimo prieimimo procedūros e, reiškia, jog Seimas e, turėjo atšaukti tą įstatymą, e, kuris jį taikant pažeidžia konstitucinę teisę. 2016 m. vasaro 20 15 metų vasario 18 dieną buvo priimtas sprendimas, kad e, ankstesnės teismo sprendimas nėra teisingas. Todėl mes šią klaidą ištaisime. Ir dabar e, didžioji dauguma teisėjų yra išrinkti ankstesnės Seimo daugumos ir tik penki jų yra išrinkti mano vyriausybės. Teisė ir teisingumas niekada tiesiogiai neveikė konstitucinio tribunolo teisėjų sudėties. Mūsų siekis buvo užtikrinti pusiausvyrą. Noriu Jūs patikinti, kad sutinkame, kad 8 iš 15 teisėjų būtų skiriami opozicijos. Tai yra e, teigiamas poslinkis radikaliai skiriantis mus nuo mūsų pirmtakų. Mes gerbėme opoziciją ir jų teisės, norime dialogo, norime ieškoti bendrų sprendimų tose klausimuose, kurie yra svarbus visai Lenkijai ir Lenkams. Norint užtikrinti uh, tribunolo sprendimų pluralistinį charakterį, norime užtikrinti, kad sprendimai būtų priimami tam tikroje teisėjų sudėtyje. Ir čia jokių abejonių negali būti. Panaši praktika taikoma ir kai kuriuose valstybėse narėse, kai sprendimai privalo būti priimami tik pilnoje kolegijoje. Todėl mes nusprendėme, kad Konstitucinio tribunolo sprendimai turi būti priimta kvalifikuota dviejų trečdalių balsų dauguma. E, de facto likščiol e, tribunolas nusprendė, kad tokią pačią daugumą turėtų būti priimami visi sprendimai. Daugelie valstybių narių dviejų trečiųjų balsų dauguma yra renka, renkami ir Konstitucinio teismo teisėjai tos pačios daugumos reikalaujama įvairiose valstybėse narėse. Jūs tikriausiai puikiai apie tai žinote, todėl kad daugelis jūsų ir yra iš panašios tvarkos valstybių. Svarbu pabrėžti tai, kad mes ieškome e, kompromisu, kaip užtikrinti pluralizmo principą taikymą. Labai svarbu, kad konstitucinio teismo sprendimai būtų įgyvendinami, ypač tas, kuris buvo priimtas praėjusiu metu gruodžio mėnesį. Dabartinė polemika susijusi su konstitucinio tribunolo sprendimais yra e, neteisinio pobūdžio, o politinio. E, šis teismas yra teisės teismas, o ne faktų teismas. Todėl teismas priima sprendimą, ar vienas ar kitas teisės aspektas e, nepažeidžia konstitucijos. Teismas e, nesima konkrečių veiksmų ir tos normos, e, kurios buvo pripažintos gruodžio mėnesį kaip antikonstitucinės, daugiau nebebus taikomos. Ir tai yra vienintelė teisinė to sprendimo pasiekmė. Noriu dar kartą pabrėžti, kad dabartinė politi... polemika vyksta ne dėl turinio, o dėl politinių nesutarimų. Aš manau, jog tai yra Lenkijos vidaus reikalas, todėl šį klausimą turime išspręsti patys. Aš pasirengusi tai padaryti, kalbėsiu su opozicija, kad mūsų pateiktas sprendimas būtų pripažintas. Gerbiami ponai, kalbant apie pasikeitimus žiniasklaidos srityje, tie pakeitimai nepažeidžia ES teisės aktų, jie priimti parlamento balsų daugumą. E, jie, jais stengiamasi užtikrinti, kad pateikiama informacija nebūtų politinio pobūdžio. Ta, tas neutralumo, objektyvumo principas žiniasklaidoje turi būti taikomas. Mes siekiame pluralizmo, siekiama um, galimybės atspindėti skirtingas nuomonės. Tai ir yra pokyčių esmė. Prieš tris savaitės uh, Lenkijos parlamentas prieėmė įstatymą dėl viešojo transliuotojo mm, transliavimo principų. Numatytos keletas reformų etapų. Pirmajame etape e, numatyta atskirti nuosavybę, e, nuosavybės teisės nuo transliuotojų e, teisų. Ir tai padaryta atsižvelgiant į ES praktiką. Labai svarbu buvo atskirti rinkos reguliatorius, tokius kaip radiofonijos sąjunga, nuo valstybės išdo reguliavimo galimybių. Pasirinkome tokį modelį rengdamiesi Venecijos komisijos 2010 metų e, rekomendacijomis. Nepažeidžiame jokių ES teisės aktų. Dabar vyriausybė dirba toliau tobulindama žiniasklaidos įstatymą, E, numatydama e, visuotinio transliuotojo teisės. Mes ieškome tokio sprendimo, kuris yra taikomas daugelėje valstybių narių. Ponios ir ponai, Lenkijos Respublikos vyriausybė atvira diskusijoms. Norime uh, ieškoti sutarimo su visais, su opozicijos atstovais, su įvairių politinių šeimų atstovais. Siekiama kurti teigiamus pokyčius Lenkijai. Esame atviri pokalbėms, diskusijoms, esame pasirengę bendromis jėgomis ieškoti problemos sprendimo būdų. Manome, jog mums visiems labai svarbu, kad šiame procese jaustume ES paramą. Turime jausti, kad Lenkija kaip laisva, suvereni ES narė gali visada tikėtis paramos ir kad šiuose sprendimuose susijusiuose su Lenkijos vidaus klausimais mums būtų suteikiama suvereniteto laisvė. Ponios ir ponai, pasirengusi atsakyti į visus jūsų klausimus, pasirengusi pateikti jums bet kokią jūsų pagėdavimą informaciją. Lenkija graži valstybė. Lenkai didžiuojasi ją. Ja. Norime būti ES čempionai. Tai mūsų svajonė, tai Lenkų svajonė. Labai ilgai laukėme to džiaugsmo, laisvę, teisingumu, suverenumu. Šiandien mums tai be galo svarbios vertybės ir jos visada tokios buvo, jos neįkainuojamos mums visiems. Noriu padėkoti Jums labai nuoširdžiai už mano išaiškinimą ir tikiu, jog mano pasisakymas e, padės Jums išsklaidyti abejones. Giliai tikiu, kad tik per diskusijas ir dialogą mums pavyks bendromis jėgomis kurti gerą ES ateitį. Ačiū. Labai ačiū. Pone ministrė pirmininkė, Europos e, liaudės partijos frakcijos vardu, ponas Gonzalės Fons. Okay. Senora primera ministra. Pone premjerė, mano frakcijos pirmininkas Manfred Weber yra vokietis. Ir didžiausios pagarbos vedamas į pasiūlė man e, pasisakyti, kad niekas negalėtų reikšti e, prieštaravimų tautinių pagrindų. Noriu su visa pagarba taip pat e, pareikšti, kad niekas iš Lenkijos atstovų nekalbės, kad nebūtų galima kalbėti apie atsakomybės vengimą. Manau, kad Europoje turime imtis visų priemonių tam, kad žodžiai netaptų ginklais. Aš esu Ispanas, APP frakcijos narys ir bet kuris frakcijos narys čia kalbėtų, galėtų kalbėti ir kreiptis į jūs, nes mes, mes mus visus vienyje požiūris į tai, kad Europos bendryje yra vertybių bendryje ir rinka. Tai yra e, vienodų vertybių bendryje. Tai yra svarbiausia. Ir todėl noriu Jūs patikinti, kad visa mano frakcija mano, kad Europa yra ne Bruselis, ne Berlinas, ne Paryžius. Europa yra 5 milijonai, 500 milijonų žmonių. Europa yra žemynas, kuriame gyvenantys žmonės nori gyventi drauge. Lenkijos žmonės kovojo su diktatūromis ir jas nugalėjo įveikė nacizmą ir mes e, juos rėmėme šioje kovoje. Tai Lenkai kovojo ir su komunizmu, mes taip pat rėmėme Lenkiją. Dabar visa Europa kovoja su terorizmo grėsme ir kovojame drauge. Tačiau autora, autoritariškumas taip pat neturi vietos čia. Jis nežino ribų. Turime puoselėti savo laisvės. Lenkai per nelik gerai tai žino, kaip ir ispanai, portugalai, italai, vokiečiai, rumunai, slovenai, prancūzai bei graikai. Žino, jie žino, kad e, baisiausi autoritariniai režimai kyla iš vidaus kuomet bandoma nutildyti arba sankcionuoti žiniasklaidą. Tai jau e, praneša apie demokratijos pabaigą. Problema yra ne Lenkijoje. Problema yra autoritarinis požiūris, kuris e, pastebimas joje. Praeities klaidos e, turi tendenciją kartotis. Geriausia būtų vengti jų pasikartojimo. Nenorime jų dar kartą išgyventi. Nenorime jų išgyventi kiekvieną dieną. Visi es, daugelis esame patyrę praeitie šį siaubą ir renkamės susitaikymą, e, pagarbą žmogaus orumui, Europa yra e, pastatyta ant krikščioniškos moralės pagrindo mes norime, kad būtų remiamasi tik įstatymų ir kad mūsų vertybės ir toliau būtų puoselėjimas ir kad joms nekiltų pavojus. Nenorime, kad, ne, kad būtų ka, kas nors vertinama iš anksto norime vertinti tik veiksmus ir todėl dabar yra galimybė išaiškinti bet kokius galimai įvykusius nesusipratimus. Nenorime smerkti Lenkijos vyriausybės iš anksto, tikrai ne EPP frakcijos nariai. Mūsų frakcijos nariai iš Lenkijos niekada mums neleistų to daryti, jokių būdų. Todėl laukiame dialogo su komisija rezultatų ir po to raginsime visas susijusias šalis elgtis atsargiai apgalvotai Ir kaip ir iki šiol. Ir aš nebejoju, kad tuomet turėsite galimybę e, sėkmingai gyvendinti e, dabartinės vyriausybės programą. Tačiau įstatymų viršenybės klausimas yra aktualus mums visiems ir nenorime e, norime galėti žvelgti vienas kitam į akis ir galėti sakyti tiesą. Ta darėme dirbdami su Graikijos vyriausybė, tą patį darome ir Junktinės karalystės vyriausybės atžvilgių. Norime žvelgdami į akis sakyti tiesą ir vertinti tikrąją reikalų padėtį tai neteisės, čia neteisės klausimas, tai yra vertybių klausimas. Ir jūs atstovaujate teisėtę vyriausybę, kuri turi teisę keisti įstatymus, tačiau ji neturi teisės keisti vertybių. Niekas kitas neturi tokios teisės. Das Wort hat für die sozialdemokratische Fraktion Herr Vorsitzender. Sozialdemokratų frakcijos vardu frakcijos pirmininkas Gianni Pitela. Ačiū. Socialdemokratai visiškai neabejodami vienijasi, solidarizuoja su, kurie išėjo šią savaitę į gatves, kad e, demonstruotų už įstatymo viršenybę ir demokratiją. Pone premjere, mes tikrai vertiname uh, jūsų šiandien padaryto pareiškimo toną. Nenorime, kad jums pasirodytų, jog mes reikalavome, kad jūsų valstybė atsiskaitytų arba kad būtų anuliuoti demokratiškų rinkimų rezultatai, ar, ar tai suvoktumėte kaip bandymą kištis į jūsų valstybės vidaus reikalus. Jūs išlaikote visapusišką autonomiją, jūs priimate sprendimus, tačiau jie turi būti priimami laikantis vertybių, principų ir Europos teisės gerbent Europos teisės pamatus. E, Lenkija yra Europos bendrijos svarbi narė dėl savo kovos su e, autoritariškumu, dėl savo istorijos. Tai yra pavyzdys mums visiems. Ir tai, ką daro jūsų vyriausybė, ponė premjerė, mus verčia tuo abejoti. Konstitucinio teismo nepriklausomumas ir žiniasklaidos nepriklausomumas yra pamatinės įstatymo viršenybės pagristos demokratiškos valstybės pagrindas. Ir todėl komisija priėmė būtent tą sprendimą, kurį ji priėmė. Noriu padėkoti komisijos vicepirmininkui Timmermansui. Čia niekas neieško atpirkimo ožio. ES yra vertybių, laisvių ir uh, teisų bendryje. Europai reikia e, laisvos ir stiprios e, Lenkijos. Premjere, mes apmastėme jūsų primtas priemonės dialogo dvasia ir, ir mm, diskusijų kontekste, kaip ką tik sakė ponas Timermans. Mes žinome, kad Lenkija yra didi valstybė ir niekada nuo jos nenusisuksime, bet partartumėm jums neiti toliau tuo keliu, kuris netinka šalies istorijos. E Ačiū toliau EKR frakcija ir jos pirmininkas Kamal. Ačiū. Čia susirinkus po pietų šiandien Aš matau, kad visi tik kramto žaslus norėdami užpulti Lenkijos vyriausybę. Tačiau pirmiausia, noriu paprašyti visų truputį susilaikyti ir leisti komisijai, Venecijos komisijai dirbti su Lenkijos vyriausybė ir e, spręsti tuos nuogastavimus. Pasikalbėjus su Lenkijos e, parlamentarais, ministrais, ministre pirmininkė, sužinau, kad jie aiškiai visiškai neketina pakirsti pluralizmo ar e, demokratinės valstybės. Kodėl? ankstesnė vyriausybė į Konstitucinį teismą sukišo savo e, šalininkus. Kodėl tada niekas nesiskundė? Kodėl dabar staiga paimamas įskusti, jeigu paskiriami 5 iš 15 Konstitucinio teismo teisėjų? Turime džiaugtis konstruktyvais pokalbiais, kurios prezidentas Duda vykdė su e, Konstituciniu teismu. Turime džiaugtis Venecijos komisijos būsimą nuomonę, turime džiaugtis uh, E, bandymo skirti reguliuotoją ir transliuotoją. Tačiau jeigu vyriausybė bando savo praktiką pritaikyti e, panašiai kaip ir kitose valstybėse, kalbama apie kišimąsi į žiniasklaidos e, veiklą. Mane sukretė, kiek parlamentarų vienoje valstybėje norėjo, kiek jie e, dirba, kiek jų dirba transliuotojo valdyboje. Šioje salėje yra buvusių nacionalinių politikų, kurie buvo ir e, laikraščių redaktoriai. Taigi, jeigu, jeigu dabar norite kištis į demokratiškai išrinktos vyriausybės veiklą, jūs taip pat galite rodyti pirštais į žmonės, kurie balsavo už vyriausybę. Ir nenustepkite, jeigu Lenkijos e, piliečiai išrinks labiau euroskeptiškus politikus negu kad e, Vengrijoje ar Prancūzijoje ar Italijoje. Todėl aš Prašau visus atsargiai kalbėti. Kai ponas Berlusconi buvo atvykęs į šį parlamentą, man atrodo, e, kai minėjo pono Šulcą e, nacionalinę patirtį, e, Vokietijos praeitį, visi buvo įsižeidę. Na, o dabar lygina Lenkiją su Vladimiru Putinu. Tu, kaip įžeidžia tokie žodžiai Lenkijos žmonės kurie turėjo patirti Rusijos imperializmą, nacionalsocializmą iš Vokietijos pusės ir sovietų socializmą. Taigi, kalbėkime šiame parlamente apie realią krizę, kuris, kuri grėsia ES. Eurozonas, menkas jaudimas, augimas, migracija. O Lenkijos vyriausybė tegul dirba su komisija, su Venecijos komisija ir pasiekia išvadų pagristų faktais kadangi Lenkijos žmonės yra nukentėję nuo tironų ir e, išsivadavo iš tų kančių, aš nebejoju, kad Lenkijos naujoji vyriausybė bendradarbiaus su tais, kurie nori su ją bendradarbiauti, siekiant užtikrinti, kad Lenkija sustiprintų savo laisvę, pluralizmą ir demokratiją, už kurią e, taip ilgai e, kovojo Lenkijos žmonės. Liberalų frakcijos vardu pirmininkas Verhofstadt. Ačiū, ministrė pirmininkė, ačiū už tai, kad atvykote pas mus, už jūsų panaudotą toną. Aš pabandysiu e, laikytis jūsų pavyzdžio dėl jūsų pasisakymo tono. Man ne visada tai lengva padaryti. Tačiau jūs ir jūsų partija e, laimėjote rinkimus Jūs su savo partija turite e, griež, didelius įgaliojimus vadovauti šaliai ir mes tai gerbėme, turime tai gerbti. Iš tiesų, kaip liberalas demokratas, galbūt e, na, ne visos jūsų politikos patinka, tačiau jūsų politika yra jūsų atsakomybė ir taip ir yra demokratijoje. Remiantis didelę daugumą, jūsų teisė yra keisti žiniasklaidos landšaftą, reformuoti uh, E, paslaugų sektorių ar tarnybą. Aš kaip ministras pirmininkas puikiai tai suprantu, buvęs ministras pirmininkas. Tačiau svarbiausia ne tai, kas nerima kelia labiausiai mums yra pasinaudotis demokratiniais įgaliojimais, didelę daugumą ir išardyti tą balansų, balansuotą sistemą šalyje. Tai mus neramina, nes demokratijos šerdis yra būtent ta patikrinimų ir balansų sistema, kuri neleidžia priimti įstatymų, jeigu jie prieštarauja konstitucijai, Lenkijos konstitucijai. Ir aš manau, kad teisės aktai dėl konstitucinio teismo, kurie skubiai buvo patvirtinti, man atrodo, kalėdų dieną, būtent tai ir daro. Tas pakeitimas iš esmės paralizuoja konstitucinį teismą ir turiu pasakyti, kad tai nebuvo skelbiama jūsų partijos manifeste prieš rinkimus. Ir dabar tiksliai labai kalbėsiu. Ne nominacijos, ponia Kamali, ar kandidatai, ne kvorumas yra problema, ne dviejų trešdalių dauguma, kurią jūs įrašėte į statymą. Ir netgi ne chronologinė bylų griežta tvarka, kuri numatyta dabar. Kai kurios valstybės narės, kaip jūs sakėte, pačios turi tokias taisyklės. Bet jos neturi visų tų taisyklių rinkinio. Ir būtent tai, būtent visų keturių elementų derinys e, paralizuoja teismus ir neleidžia jiems dirbti. Galiu aiškiai Jums pasakyti, kad visiškai teisinga, ponia Kamalė, kad e, Lenkijos vyriausybė išteisė ankstesnės daugumos klaidą. Tačiau netaisai klaidos pra, paralyžiuodamas konstitucinį teismą. Ir aš manau, pati iš jūsų tono jaučiu, kad jūs manote, kad problema yra. Aš tai jaučiu jūsų bals, balse ir būtent dėl to jūs paprašėte pono Timermanso e, patarimo ir prašote Venecijos komisijos nuomonės. Tačiau būtų labai blogai, jeigu Lenkija pasistumėtų į rytus, link kitos sistemos. Tiesa, aš kartą, ponia Kamalį, panaudojau tą žodį ir žinau, kad ponas panaudojau Putino e, pavardę ir žinau, kad ponas Kačinskis nemėgsta Putino. Tačiau su šia politika ponas Kačinskis artėja prie Putino, nes ponas Putinas nemėgsta Europos vienybės, jis nori sunaikinti tą vienybę, o tai, kas vyksta Lenkijoje, gali jam padėti to siekti. Nepamirškite, ponia ministrė pirmininkė, istorija yra įrodžiusi, kad Lenkijos vienybė ir kova kartu su Europos vienybė ir jėga yra vertėdė. Bet ne priešingai. Aš nemanau, kad yra problema, nes Lenkijos piliečiai, kaip mes matome, jie kovojo per solidarno prieš represijas, prie, už laisvę, už demokratiją, už religijos laisvę, už teisinę valstybę. Visą tai jie padarė. Ir aš žinau, kad tie Lenkijos žmonės niekada nepasiduos ir netiduos demokratijos. Todėl aš prašau jūsų, ministrė pirmininkė, E, ir raginu jūs netiek klausytis manęs ar mūsų. Pasiklausykite jūsų piliečių daugumos piliečių, kurie nori, kad ateityje jūsų šalis išliktų e, pasaulinėje demokratijų šeimoje. Ačiū. Dabar vieningųjų kairių vardu pirmininkė Cimer. Gerbiama ministrė pirmininkė Šidla, dėkoju, kad šiandien atvykote į Europos parlamentą atsakyti į kritinius klausimus. Jūs, kaip vyriausybės vadovė, savame suprantama tiek pagal e, įstatymus, tiek pagal jūsų kompetenciją privalote spręsti šias problemas. Buvo kalbėta apie demokratiją, lygybę, žmonių teisės, kurie priklauso ES pagrindiniams principams, o tai reiškia, jog reikalinga nepriklausoma žiniasklaida ir ne, nepriklausomi teismai. Tai yra klausimas. Ir manau, kad gerai, kad jūs sutikote sulaukti Venecijos komisijos vertinimo. Palankiai vertiname tai, kad komisija pradėjo tikrinimo procedūrą. Manau, kad tai pirmą kartą naudojama procedūra, kurios likščiol nebuvo. Ir ši tikrinimo procedūra iš esmės kiekvieną kartą kilus e, abejonėms valstybėje narėje turėtų būti taikoma nepriklausomai nuo to, e, kas yra valstybės narės valdžioje. Tai turi būti padaryta labai, labai objektyvi ir daly, dalykiškai ir mes turėtume gerbti šį procesą. Mes nekalbame apie e, Lenkijos vyriausybės demokratinį legitimumą ar mm, jos žingsnių teisėtumą. problemos ir čia būtent noriu atkreipti jūsų dėmesį, tai Lenkijoje nenukrito iš dangaus. Neoliberalizmo struktūros buvo dar prieš stojančiai valstybei į Europos Sąjungą. Nusivylimas, netikėjimas, socialinė neligybė buvo ignoruojami, todėl daugelis žmonių Lenkijoje ir daugelie buvusių uh, rytų bloko valstybių e, dažnai diskutavo ne apie demokratiją, laisvę, lygybę, bet e, tikėjosi iš Europos, tiksliau apkaltino Europos Sąjungą e, socialinę atskirtimi. Jūs kaip vyriausybė sakote, kad jūs esate išrinkti dabar ir e, taisote ankstesnės kadencijos e, vyriausybės klaidas, tačiau jūsų partija, PIS partija ir anksčiau yra buvusi valdžioje ir tų klaidų, kurios tęsiasi nuo seniau, netaisė. Aš manau, kad negalime naudoti dvigubų standartų. Tos teisės, pagrindinės teisės turi būti užtikrinamos visiems. Pone Šidlo, jūs kalbėjote apie tai, kad ES Lenkija norėtų užimti čempionės vaidmenį. Taip, Aš už tai, aš nebūtinai noriu, kad Vokietija viskam vadovautų. Aš manau, kad ypač daugelis 2004 metais įstojusių rytų e, ir pietų ES valstybių dar privalo vytis. Todėl, kad kažkada galbūt buvo padaryta klaidų. Ir aš čia norėčiau paprašyti, jei jūs sakote, kad norite būti lyderiai tai spręskite migracijos problemą. Negali būti taip, kad Lenkija pasakys, mes priimsime 400. Ne, to negali būti. Tai yra vienas iš centrinių klausimų. O antrasis klausimas ir prašymas to pačiu. Aš manau, dar vienas dalykas yra svarbus. E, Lenkija turi nukrypti leidžiančią nuostatą pagrindinių teisų hartijoje. Ar nebūtų tinkamas laikas ir stiprus ženklas, jei jūs atsisakytumėte tos išlygos? ir suteiktumėte savo Lenkijos piliečiams pasinaudoti visomis Hartijos teikiamomis teisėmis. Ačiū Žaliųjų frakcijos vardu, ponia Arms. Gerbiama ministrė pirmininkė, Jūs tikriausiai jau supratote tai, kad šiandienos diskusija viena vertus susijusi su susirūpinimu padėtimi Lenkijoje ir teisės viršenybės principais. Tačiau e, daugelis mūsų sunerime ir dėl ES iš esmės, dėl to, kad teisės viršenybės principas nebūtinai veikia. Tai reikštų, kad ES neveikia ir dar daugiau vidaus rinka, e, visa ES teisėkura, pagrindinių teisių garantijos neveiks, jei nebus laikomasi teisės viršenybės principų, teisinės valstybės principų. Aš džiaugiuosi, jog jūs priminėte, koks Lenkijos vaidmuo, Lenkų tautos vaidmuo Europos Sąjungoje ir būdama Vokietijos Europos parlamentarė e, turiu priminti tai, kas pastaro, pastarosiamis savaitėmis buvo kalbama apie jūsų vyriausybės teisėkurą. Ar apskritai buvo teisinga Lenkus ir kitas um, rytų ES valstybės priimti į ES? Dabar to abejojama. Aš visiškai kitos nuomonės, tačiau aš esu įsitikinusi, Ir aš asmeniškai taip manau, kad tas magiškas 80-ųjų e, metų rūpjūtis mano gyvenime suvaidino neįlinį vaidmenį, nes tai lėmė demokratinių procesų pradžią ne tik Lenkijoje, tačiau ir visoje Europos Sąjungoje. Už tai turime dėkoti jūsų valstybei. Ir kaip tik todėl, kad aš ypatingai vertinu būtent šiuos aspektus, man yra be galo sunku įsivaizduoti, kad tai, kas vyksta Varšuvoje perėmus jums vyriausybės vaira, vyksta. Ir aš čia girdžiu e, tuos dalykus iš Lenkijos piliečių, ne tik iš e, politinių bičiulių. Todėl Noriu pasveikinti Mateušą Kijovskį, kuris atvyko čia į Strasbūrą, kuris dalyvaus tolesniuose debatuose ir kurio pozicija labai svarbi. Ponios ir ponai, Gifer Hofštatas kalbėdamas apie teisinės valstybės principus, tinkamai įvardijo problemas. Mes nekalbame apie asmeninius sprendimus, kalbame apie tai, kad vyriausybės dauguma imasi diktato. Tai nebėra diskusija tarp opozicijos ir pozicijos. Per naktį priimamas sprendimas, kuris turi būti aptariamas ilgiau paprastai. Mano frakcija pasisako už tai, kad tas teisinės valstybės principas e, turi būti naudojamas. Vengrijos patirtis rodo, kaip tai svarbu. Ir tik debatų pabaigoje reikia priimti galutinį sprendimą. Negalime jau dabar kalbėti apie sankcijas, kaip kai kurie mano kolegos iš Vokietijos tai daro. Mane labai neramina ir selektyvus požiūris. Mes, kaip žaliųjų frakcija, visada laikėmės nuomonės, kad mums reikalingos priemonės užtikrinančios teisinės valstybės principų veikimą valstybėse, nes tai sudaro ES šerdį. Tačiau kartais kai kurių partijų interesai gali apsaugoti tuos pačius interesus, todėl mes linkėtume, kad debatai dėl Kopenhagos komisijos, konsultuojamojo pobūdžio komisijos, pasisakančios prieš selektyvumą, kad šios diskusijos būtų tęsiamos. Te, EFDD frakcijos vardu ponas Ivaškevič. Kaip pirmas pasisakantis Lenkas šiose diskusijose noriu pabrėžti, kad Lenkijos klausimai turi būti sprendžiami Lenkijoje ir Lenkų. Todėl labai gaila, kad kai kurie asmenys to nesuvokia tokia. Šios diskusijos nereikalingos, motyvai neaiškus, o teisiniai principai, procedūros, kurių laikomasi neaiškus, taip kaip jūs kalbėjote savo pasisakymę taip pat. Tačiau vis dėlto pasinaudosiu galimybę pasakyti, kad Europoje um, garsėja euroskeptikų skeptikų balsai Vokietijoje, e, kitose valstybėse narėse. E, sakoma, kad ES nedaro to, ką turėtų. Ir mes, Lenkai, turime čia labai prastą patirtį kai prieš 20 metį, kuriant Lenkijos demokratiją, Rusija, e, Austrija pradėjo uh, kištis į mūsų reikalus, tai e, baigėsi dar, dar seniau, tai baigėsi trimis e, Lenkijos padalyjimais ir tai truko 120 metų. Mums pavyko labai sunkiai išsiveršti iš komunizmo pančių. Mums padėjo kitos valstybės, tačiau dabar panašu, kad nusikaltėliais tampa komisijos nariai. Jie uh, um, sako, kad būtų saugiau, jei, um, tai yra aš manau, kad būtų saugiau, jei mūsų vidinėmis problemomis uh, rūpintųsi tik Lenkai. ENF, frak e NF frakcijos vardu ponas Marižik. Pone pirmininkė, pone premjerė, e, pone Jark kai mūsų pozicijos e, sutampa. Aš esu Europos e, laisvės frakcijos narys, tačiau ir Lenkas. Ir aš nesirūpinu tuo, kad tie konkurentai mus kritikuoja. Tai gali reikšti, kad Lenkijos valdžia prieimė sprendimą, uh, kuris atitinka Lenkijos valstybės interesus. Man nerūpi tiek teigiamos, tiek neigiamos nuostatos mūsų atžvilgių ir įvykių Lenkijoje atžvilgių. Mes savo namuose išspręsime tas problemas. Problema yra tas pats faktas, kad šiandien vyksta diskusijos šią temą nes šios diskusijos demonstruoja, kaip išorės veikėjai kišasi į suverenių valstybių vidaus reikalus. Ir tai yra ES lyga. Ta Europa negali nieko pasakyti apie Lenkijos būklę, tačiau ta Europa labai išraiškingai ir daug kalba apie ES katastrofinę būklę. Tai bandymas pabėgti nuo tikrų realių problemų, kurių ES pati neišsprendžia. Kalbėdamas kaip Europos laisvės ir tautų frakcijos atstovas, noriu pabrėžti ir pastebėti, kad šis projektas išsisėmė. Jis dar gyvuoja tik iš inercijos ir jei Europa turi plėtotis ir toliau, um, reikia ieškoti naujos Europos suverenių nepriklausomų valstybių sambuvio formos. Mes privalome tai padaryti, nes mes kolingi savo tėvinainiams ir savo rinkėjams. Ačiū. Dabar frakcijai nepriklausantis ponas Korvin Mikė. Ačiū, aš nei demokratas, nekenčiu demokratijos, merkiu demokratiją, tačiau jūs esate demokratai. Todėl suvokite, kad Lenkijos žmonės legaliai demokratiškai išrinko PIS, norėjote demokratijos, tai štai turite. Todėl PIS partija turi ją palaikančių žmonių daugumą. daugumą. Ir jei jūs manote, kad tai labai bloga partija, aš su jumis sutinku, tačiau tokie patys blogi, piktadariai buvo ir ankstesnės valdžios atstovai. Ir aš turiu pasakyti, kad Lenkijos žmonės išrinko PIS partiją kaip vienintelę partiją nešančią viltį. Uh, O visą kitą, visus kitus reikėtų uždaryti kalėjime, todėl kad ten jų vieta. Bet to aš manau, kad ES turėtų būti sunaikinta. Toliau EPP frakcijos vardu e, žodis ponui Zver. Pone ministra, e, pirmininkė, prieš du metus e, kalbėdami apie teisinės valstybės principą, tiksliau jį atradę, nebuvome patenkinti, tačiau nepaisant to, manau, jog esame teisingame kelyje. Mes kalbame ne tik apie Lenkiją, kalbame apie teisinės valstybės principus ir ES vertybės. To naujojo mechanizmo taikymas būtų pateisinamas kitose valstybėse dar labiau, pavyzdžiui, Slovenijoje. Slovenijos teismų sistema veikia prastai. Europos žmogaus teisų, tiksliau, Europos teisingumo teismas prieimė sprendimą, e, pagal kurį um, Slovenijoje dar daug ką reikia padaryti. Eurostato duomenys taip pat rodo, kad Slovenijos įvaizdis yra taip pat prastas. Todėl nieko, niekieno nestebina tai, kad piktnaudžiaujama uh, teismų valdžia. Slovenijos opozicijos e, atstovas, vadovas buvo įkalintas e, nepateikus jokių kaltinimų ir įtarimų. Konstitucinis teismas vėliau atmetė bet kokius skundus, tačiau tos politinės pasiekmės liko. Piknaudžiavimas politinę valdžią pasirodo ir tame, kad gruodžio mėnesį policijos pareigūnai įsilaužė į opozicijos partijos SDS patalpas ir konfiskavo kompiuterių serverius. Daug panašių dalykų vyksta, o komisija visai nesureagavo į šiuos atvejus, nors mes atkreipiame jos dėmesį į tai. Slovenijai reikia tokios pačios pagalbos kaip Lenkija teisės viršenybės principui stiprinti. Ačiū. Toliau socialdemokratų frakcijos vardu kalbės ponia Fajon. Ačiū, ponia pirmininkė. Tikrai Nenorėjau kritikuoti Lenkijos ar Lenkų tautos priešingai. Pastaraisiais 30 metų Lenkija buvo milijonų europiečių įkvėpimo šaltinis, politikos ir ekonomikos stabuklas. O šiandien ta situacija neatsirado staiga. Tačiau Kalbant apie grėsmę pagrindinėms teisėms, privalome atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad naujausi Lenkijos vyriausybės žingsniai tikrai kelia nerimą. Aš savo laiku buvau žurnalistas ir aš žinau, ką reiškia nepriklausomybės svarba. Pone ministrė pirmininkė, manęs visai nestebina jūsų išsakyti žodžiai. Jūs manęs neįtikinote. Įtikinsite tik tuo met, jei iš ties e, užtikrinsite esminę žiniasklaidos teisės reformą, užtikrinančią žiniasklaidos nepriklausomybę. Reikalingas ir dialogas ieškant bendrų sprendimų, tačiau komisija neturi bijoti. Reikėtų taikyti priemonės gelbstinčias teisinę valstybę, nesvarbu kur - Lenkijoje, Slovenijoje ar Lenkijoje. Ačiū dabar Legutko. Dėkoju, ponia premjerė, ponia pirmininkė, keturis klausimus norėjau pateikti. Pirmasis tai kalbos klausimas. Su pasitenkinimu e, turiu pasakyti, kad mane džiugina šiandienos diskusijų tonas. Tai toks stiprus ir keistas tonas, E, prie kurio taikosi net e, garbusis kolega Ferhofštatas. Tikrai tuo labai džiaugiuosi. Tačiau noriu išreikšti tokią viltį, kad e, šis tonas nebus išlaikytas toliau, nes priešingų atveju vyks likščiau nepatirta žodžių agresija. Mes kritikuojame tą vyriausybę, kuri dar ne visiškai įsivažiavusi. Tai yra pasaulio rekordas. Kalbama apie tai, kad Lenkijoje vyko perversmas. Tai pasakė kai kas, kas visiškai nesupranta, kas ten vyksta arba kas nori sukelti tokį įspūdį. Antras dalykas susijęs su faktais. Pone pirmininkė, pone komisijos nariai, perskaičiau dokumentą, e, kuris buvo paskeltas po komisijos kolegijos e, posėdžio ir tas dokumentas prastas. Noriu paklausti, iš kur komisija gauna informacijos apie faktus? Kas tą informaciją jums teikia, kas e, atlieka teisinę analizę? Nes tie faktai nėra pakankami. Labiausia mane stebina e, tai, kad tos informacijos susijusios su ankstesnės kadencijos vyriausybė nėra, ji tarsi dingo visiškai. Taigi, iš kur jūsų informacija? Iš žiniasklaidos? Kuo jūs remiate? Kaip, galite, kaip galima remtis tokiu, tokią e, informaciją ir kuo remiantis jūs apskritai priimate savo sprendimus? Ponai, prisipažinkite, kad jūs su faktais esate dugne. Ir dar vienas klausimas, dvigubi standartai, tai yra chroniška, gili ir mirtina ES lyga. Pitela ir kolega Hans kalbėjo apie demonstracijas, apie tai, kaip plūsta krauju jo širdis Tačiau, ponios ir ponai, pastaraisiais aštuoneriais metais Lenkijoje buvo daug didesnių demonstracijų. Ir kažkodėl jūsų širdys nesruvo krauju, nei ponia Harms, nei ponas Pitela neišreiškė jokio solidarumo tuomet. met. Jūs buvote ir Strasbūre, ir Briuselyje. Ar kas nors iš jūsų išėjo ir kreipėsi į demonstruojančius žmonės ten? Gal jie būtų turėję jums ką nors svarbaus pasakyti? Ponios ir ponai, pastaraisiais aštuoniais metais Lenkijoje, ir prašau tai vertinti kaip esminę informaciją, pabrėžiu tai, Lenkijoje susidūrėme su tokiu reiškiniu kaip vienos partijos valstybę. Tai reiškia, kad viena partija buvo atstovaujama visose institucijose. Ir šiandien aš iš jūsų e, girdžiu ir aš nesigilinu į asmeniškumus, jei mano partija skirtų 14 teisėjų į 15 teisėjų konstitucinio tribunolo kolegiją, tai čia įvyktų pragaras šiuose rūmose. Ir aš tikrai nenoriu asmeniškai niekam priekaištauti, tačiau kyla klausimas, kur jūs buvote, kai iš žiniasklaidos buvo išmetami žurnalistai, jūs visi girdėjote tai, ką dabar girdėjote. Visi išskyrus vieną buvo išmesti labai greitai. Kas, kaip, kur, ar buvo kokia reakcija? Jokios reakcijos. Tie dvigubi standartai dėja rodo tai, kad Europos Sąjungoje yra lygios valstybės ir mažiau lygios arba lygesnės. Ir jei ir toliau taip gyvensime, tai dėje mes gal ir nebūsime to aukos, tačiau Europos Sąjunga taps auka. Jūs veikiate prieš Europos Sąjungą. Ir pagaliau paskutinis klausimas, tai yra kompetencijų viršijimas. Pone pirmininkė, pone komisijos nariai puikiai žinote, kad ta priemonė, kurios ėmėtės, yra uh, įtartina teisinę prasme. Priemonė taryba net e, kritikavo tą principą. Čia priemonė nėra įtvirtinta ES sutartyse, nėra tinkamo teisinio pagrindimo. Pone, čia parlamente priimate kažkokias rezoliucijas, bus tremi kažkokie faktai, ta rezoliucija, tiesą pasakius, bus priimta prieš, o tik tai po to bus ištirti faktai, nes panašu, kad jūs jau viską žinote, kas vyksta, tai apskritai nežinau, kam tie faktai. Panašu, kad visa ta procedūra ir beje, jūs tai pasakėte, tai ne, yra ne tik kompetencijų viršymas, nes komisija ne, tikrai neturi teisės e, nuspręsti, kokią balsų daugumą e, Lenkijos konstitucinis tribunolas turi priimti sprendimus. Tačiau e, ši procedūra dabar yra beprecedentė, tai precedentas. Taigi, ponai nori prisimti tas kompetencijas, kurių neturi. Norite veikti ne iki galo teisėtų metodų. Ir tai yra labai negerai.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 Toliau liberalų frakcijos vardu ponė Sofija Intveld. Ačiū pirmininkė, ponė premjerė, noriu pasveikinti jūs čia, pasisveikinti su vyriausybės rėmėjais ir oponentais. Tai atskleidžia, kad Europos parlamentas yra diskusijų arena, mūsų bendrų vertybių tema. Tai nėra vieta, kur kišamas į šalies vidaus reikalus ar užsipuolama viena ar kita valstybė. Tai vieta, kur e, kovojame už Europos projekto pamatinės vertybės. Lenkijos e, vyriausybė turėdama daugumą, kurią laimėjo rinkimus, taip pat gavo ir atsakomybę e, atremti jai tekančią kritiką. Jūs turite įtvirtinti kontrolės e, ir svertų sistemoje nesilpninti. Aš išklausiau jūsų ponė, bet aš nebuvau įtikinta, jeigu jūsų partijos lyderis e, Orbaną laiko pavyzdžių, kuris savo ruoštų Putiną laiko pavyzdžių. Todėl man atrodo, kad Europos komisijos iniciatyva yra pateisinama, tačiau uh, skamba vienašališkai kai kurie kaltinimai. Kodėl Lenkija, o ne Vengrija? Kodėl nebuvo paskelbta nepaprastoji padėtis Prancūzijoje? E, čia vykstančios diskusijos atskleidžia, kad reikia ES mechanizmo pagristo objektyviais, skaidriais kriterijais, kurio pagrindu būtų galima įvertinti visas valstybės ir ES institucijas vienodai. Matau, kad ponas Tibermans šypsosi, nes jis žino, kad mes tokį mechanizmą e, parlamente kūrėme ir ponė Tibermans ir ponė Kunders tikrai džiaugčiausi, jei komisija ir, ir taryba priimtų parlamento kvietimą ir parengtų tokį mechanizmą. Pirmininkas nutraukė kalbėtoją. Kita kalbėtoja panė Spinelė jungtinių kairiųjų vardu. Aš pritariu daugelio kolegų išreikštam susirūpinimui dėl jūsų vyriausybės e, pakraipos. Tai neramina daugelį. Konstitucinio teismo ir žiniasklaidos laisvė apribojimas kelia ypač didelį susirūpinimą, tai prieštarauja Europos projekto e, vertybėms. Tačiau norėčiau Jums priminti, kad Lenkija balsavo už vyriausybę, kuri labai kritiškai pasisako apie Europos Sąjungą dėl to, kad ES griežto taupimo politika paaštrino kai kuriuos skirtumus ir sukėlė visuomenės paneką ir pasipriešinimą. E, Socialinės teisingumas Europoje taip pat yra e, vis, viena iš pamatinių teisių. E, galime kalbėti, galime kalbėti apie Lenkiją, apie Vengriją, apie Italiją. Tenka kartais mokėti didesnę e, kainą už tai, kas vyksta dėl to, kad, e, pavyzdžiui, tokias sami frakcija kaip PPP paremė tokias diskusijas. Pone Saržatinė, ačiū pirmininkė. Pirmininkė, be jokių abejonių žaliesiems nerima kelia įsinkėję mūsų nuomonė, e, jų e, tonas yra nedemokratinis. Tačiau čia esant Olandijos uh, užsienio reikalų ministrui, turiu pasakyti, kad kartais netinkamai elgiamės su savo kaimynais. Reikia daugiau pasitikėti vieni kitiems, vieniems kitais. Pavyzdžiui, jeigu kalbėsime apie šiaurės e, e, dujotiekį, tai Seimai Vokietija ir Niderlandus, tai Lenkijos interesai buvo paminti visiškai. Ir tuomet e, tokia politika tampa suprantama. Tim Vilderas yra kalbėjęs panašiai. Bet Niderlandų premjeras neatsitolino nuo to, kas buvo pasakyta. Jis buvo pakviestas čia atvykti ir išdėsti savo poziciją, tačiau atsisakė tai padaryti. Vidurio ir rytų Europos šalis tiesiog nėra tuo patenkintos, jos jaučia, kad Niderlandų vyriausybei netinka nebendradarbiauti šiuo klausimu. Mes turime imtis priemonių, turime išmokti Europoje šias pamokas ir tuomet nu, pasiek, sėkmingai suprasime ir kitų uh, veiksmus. Toliau ponas Mach, FDD frakcija. Ponios ir ponai, e, situacija yra skandalas. Europos Sąjunga imasi veiksmų prieš Lenkiją, um, galvodama atimti iš to šalies balsavimo teisės. O kągi ta Lenkija padarė? Lenkija nusprendė, kad reikia dviejų trečdalių daugumos priimant sprendimus konstitucinėme teisme. Lenkija daro dalykus, kurie jau seniai daromi kitose valstybės narėse. Visą tai, tai yra priedanga. Europos komisija labai nepatenkinta dėl to, kad e, rinkimuose laimėjusi partija Lenkijoje nemėgsta dabartinės formos Europos Sąjungos. Nei ten nori, nenori priimti emigrantų kvotų diktato. Vis štai dėl ko visa tai. Tai yra skandalingas kišimasis į suverenios valstybės reikalus. 1963 metais Kennedys Berlyne e, pasakė, aš esu berlinietis. Manau, kad dabar mes visi turime paremti Lenkiją. Ir kaip e, laisvas išdidus e, pilietis turiu pasakyti, aš esu Lenkas. Toliau ENF frakcija, ponas Schaffhauser. Pone ministrė pirmininkė, mėly kolegos. Ponas Šulcas mums kalbėjo apie perversmą ir kalbėjo apie Lenkijos politikos putinizaciją. Olele. Taip, PIS partija yra populiari partija. Išpalis prieš Lenkiją yra išpalis prieš Europos demokratijos sistemą ir prieš tautą, kuri išrinko savo suverenę valdžią nepriklausomybę ir solidarumą. Žmonės, kurie turi krikščioniškas humanizmo šaknis, o humanizmas neleidžia naujai e, europiečių ordai padirbinėti e, istoriją. Taip, Lenkija e, yra žmonės, kurie kovojo, kurie vadovaujasi senomis tikromis vertybėmis. Jie gerbė tėvą, motiną, gyvybę, teisę, teisingumą. Jie yra katalikai, o ne tie liberalai, kurie nori kontroliuoti visuomenę per finansus ir žiniasklaidą. Mėry kolegovas, Europos e, sistema žlunga, jos demokratija yra diktatūra, kurie nori primesti viską žmonėms. Juk nebuvo balsuojama. Negalima balsuoti tiesiog prieš Europos konstituciją. E, perversmas įvyko Europos Sąjungoje. Vengrija, Lenkija, kitos šalis, vertybių šalis, kurios kovojo dėl sienos, branduolinės sienos nuvertimo kovojo prieš diktatūrą, dabar yra užsipuolamos. Visos vyriausybės, kurios nedirba užsienio valdžiai, yra e, kritikuojamos. Aš esu alzasietis ir aš e, taip pat mes įpratę buvome priešotis ir mes remiame e, Lenkus. E, mes nesutinkame su sprendimais dėl migracijos, dėl eurozonos ir kitų dalykų. Ir reikalauju, kad ši asamblėja atrastų sveiką protą E, reikia gražinti konservatizmą į visuomenę, e, humaniškumą ir krikščionybę. Ir tik tai tuomet, nes jūs iš tikrųjų dabar nusipelnote patys didžiausių priekaištų. Deja, dar kartą turiu pakartoti, ponios ir ponai, tribūnose. Pagal mūsų darbo tvarkos taisyklės griežtai uždrausti plojimai. Būčiau dėkingas, jei nebeplotumėte. Mes svetingi, tačiau Lenkijos parlamente nei penkias minutės jūsų niekas nelaikytų tribūnoje, jei taip elgtumėtės. Todėl prašau e, laikytis tvarkos. Dabar šuprat. Pone premjerė, pone pirmininkė, meli kolegos klausydamas ponios Hams ar pono Verhofštato, sakau savo, kad ne Lenkijoje yra įstatymo viršenybės ir demokratijos problema. ES institucijose yra ta problema. Kai girdžiu Europos komisijos atstovus kalbant apie tariamas Lenkijos problemas, sakau savo, kad Europos komisija iškyla problemų priimant faktus ir realybę. Ar ji pažvelgia, kiek uh, E, e, kaip viskas buvo Lenkijoje prieš PIS išrinkimą į valdžią, kokia buvo konstitucinė e, teismo skirimo tvarka prieš rinkimus. Ar jūs manote, kad Lenkai, kurie tiek kovoja už savo laisvę, susitaikytų su, su tokiomis aukomis, Aš e, klausiausi politologo Piotro Kačinski e, pasisakymo, kuris visiškai nesusijęs su e, Laisvės ir Teisingumo partija ir jis kalba apie tai, kad nėra Lenkijoje jokių neofašistinių tendencijų. Ir ir e, konstitucinio teismo e, narių skirimo tvarka tvarka yra e, numatyta iš Seimo, taip pat numatyta tvarka, kaip skiriame asmenys į valstybės tarnybą arba audiovizualinę komisiją. Tačiau bandoma ieškoti pretekstų destabilizuotų demokratiškai išrinktą vyriausybę. Ir, ir aš savo širdimi šiandien esu Lenkas, draugė su Lenkijos žmonėmis. Kalbėtojas nutraukiamas. APP frakcijos vardu. Panas Olbricht. Gerbiama ministrė pirmininkė, gerbiami ponai, Lenkija yra mūsų bendras gėris, visų Lenkų gėris. Turime kovoti, dėl to didžiuojamės savo valstybę. Daug Lenkų daugeliu atveju labai stipriai kovojo tarptautinėje arenoje dėl Lenkijos. Gaila, kad Lenkija dabar tampa viešųjų diskusijų Europoje um, tema. Tai pirmą kartą mūsų uh, narystės istorijoje tai vyksta ir tikimės, kad paskutinį kartą. Pane premjerė puikiai žino, kad mes uh, neinicijavome šių debatų Europos parlamente šios diskusijos, nepaisant to, kuo jos e, baigsis, paveiks Europos, e, atsiprašau, Lenkijos įvaizdį Europos Sąjungoje ir tarptautinėje arenoje. Mes nekvesionuojame demokratinių rinkimų rezultatų, nei teisės daryti permainas, kurios yra kitokios, nei numato kitų partijų programos. Dažnai Ponai, e, pabrėžėte, kad e, nugalėtojai pasiima viską. Jei taip manote, tai reiškia, kad nugalėtojai ne tik kontroliuoja valstybės institucijas, tačiau prisima visą atsakomybę už tuos pokyčius, kurie vyksta teisinėje valstybėje. Jei nėra tokios situacijos, kokią e, keltų grėsmę. Nugalėtojas prisima atsakomybę už Lenkijos įvaizdį Europoje, už Lenkijos įvaizdį pasaulyje, prisima e, atsakomybę už šios debatus. Lenkija nenusipilno tokių kontroversiškų diskusijų. Man dėl to labai gaila. Ačiū. Dabar SRD frakcijos vardu ponas Weidenholzeris. sužypsėjo, bet niekas neįvyko. Ačiū, ponia pirmininkė, ponia ministrė pirmininkė. Aš palankiai vertinu šiandienos debatus. Gerai, kad ši diskusija vyksta dalykiškai pačiu laiku. Mes nenorime šanksto pasmerkti Lenkijos. Ji yra labai svarbi šalis, formavusi Europos istoriją ir tapatybę. Lenkijos žmonėms tenka galbūt didžiausias nuopelnas nuverčiant komunistinę diktatūrą ir Europa be Lenkijos būtų nepilna vertė, todėl tai nesvarbu, kas vyko Lenkijoje, mes gerbėme Lenkijos žmonių valią, tačiau esame susirūpinę dėl to, kad pirmosios nors vyriausybės priemonės ir veiksmai sukėlė nemažai baimių gyventojų tarpe. Demokratijos principai negali būti naudojami tam, kad taisyklės būtų keičiamos taip, kad ateityje jų nebūtų galima pakeisti. Ir žmonės baiminasi, kad būtent taip atsitinka dabar Lenkijoje žiniasklaidos ir teismų sektoriuje. Ir sulaukime nemažai skundų dėl demokratijos principo nesilaikymo. Lenkija mums padovanojo palaus stalo instituciją ir aš norėčiau priminti Lenkijos vyriausybei, kad dialogas tikrai yra labai svarbi ir didelė vertybė, todėl labai svarbu, kad šiandien vyksta ši diskusija, kad įsiaiškintume visas aplinkybės ir padarytume e, galą netinkamiems veiksmams. Diskusija turi būti objektyvi, sąžininga ir garbinga. Iš to laimės Lenkija ir Europa. Dabar ponas Henkelis, EKR frakcijos vardu. Pirmiausiai, ponė premjerė, noriu padėkoti Jums už tai, kad Jūs asmeniškai atvykote ir dalyvaujate šią groteskiškoje inkvizicijos procedūroje. Pone Vaidenhoiceli, Jūs pagristai kalbėjote apie tai, kad nereikia iš anksto pasmerkti Lenkijos, tačiau aš norėčiau paklausti parlamento pirmininko, ką jis turėjo omenyje, sakydamas, kad Lenkija yra, Lenkijoje veikia demokratija pagal Putino pavyzdį. <clears throat> Ar čia nėra pats aiškiausias iš ankstinio pasmerkimo pavyzdys? Ir ponė Putinai, aš, e, ponė Šulcai, aš dažnai <clears throat> gyvenime esu padaręs klaidų, tačiau kai jas e, suvokdavau, kad padariau, tuomet atsiprašydavau. Profesorius Legutko atkreipė dėmesį į tai, kad mes neturėtume čia taikyti dvigubos moralės principų. Aš taip pat laikausi tokios pozicijos, tačiau dvigubos moralės kitų pavyzdžių galiu Jums pateikti. Manau, kad komisija užuot aiškinusi, kokia yra padėtis Lenkijoje, daugiau dėmesio skirti Europos institucijų vykdomiems e, įstatymų pažeidimams arba didžiųjų valstybių. Aš galiu jums kelis pavyzdžius pateikti, kaip Mastrikto sutarties nuostatų nesilaikė euro grupės šalis arba <clears throat> kuomet e, Europos e, centrinis bankas susipirkinėjo visiškai beverčius vertybinius popierius arba kaip kanclerė Merkel pažeidė Dublino reglamentą, kodėl komisija rūpinasi Lenkijos konstituciniu teismu ir jo padėtimi, tačiau nekreipia dėmesio į tai, kad Vokietijos konstitucinis teismas paskelbė, jog ES vykdoma pabėgėlių politika prieštarauja konstitucijai. Pone Oettinger, jūs galbūt turėtumėte pasiaiškinti kodėl Vokietijos viešasis transliuotojas yra dabar finansuojamas <clears throat> iš mokesčių mokėtojų pinigų ir jis ištisus metus <clears throat> labai rožinėje šviesoje nušvieti pabėgėlių padėtį Šiaurės Afrikos, tačiau praktiškai ne, nepatikė jokios informacijos apie seksualinį priekabiavimą prie moterų naujų metų naktį. Kielno mieste. <clears throat> Mes, vokiečiai, turime būti dėkingi Lenkijai už tai, kad griuvo Berlyno e, siena. Ir e, aš prisimenu solidarumo judėjimą, kurio kai kurie nariai dabar dirba ponios Šydlo vyriausybėje. <clears throat> Vokietijos politikai pirmiausia norėjo išgelbėti klimatą, po to euro, po to viso pasaulio pabėgėlius, dabar jie nori išgelbėti Lenkijos demokratiją. Ponas ir ponai, jeigu jau yra kokia nors tauta, kuriai reikia pasimokyti, iš kurios reikėtų pasimokyti demokratijos, tai yra Lenkų tauta. Liberalų frakcijos vardu, ponė Vikstram, dabar kalbės. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau labai aiškiai pasisakyti. Netgi jeigu šiandien kritiškai vertiname įvykius Lenkijoje, turime taip pat e, pabrėžti, kad draugai tarpusavėje turi kalbėtis atvirai ir atvirai diskutuoti, nesusipykstant. Lenkija yra labai svarbi vieningos Europos dalis, tačiau e, kiekvienoje valstybė narėje būtina ginti žmogaus teisės, pagrindinės žmogaus teisės, nesvarbu, kokia partija yra vyriausybėje. Komisijos narys Timmermansas yra teisus, skaidamas, kad komisija turi įvertinti, kas vyksta Lenkijoje, nes su Vengrija buvo panašiai elgiamasi. Atėjo laikas komisijai visus vertinti vienodai pagal tos pačius kriterijus. Pone premjerė, jeigu jūs ir toliau eisite pasirinktų kelių, tai kils grėsmė pagrindiniams teisėms daugelį valstybių narių. Ir aš prašau jūsų todėl tuo keliu neiti. Mes privalome stiprinti pagrindinės teisės, jas ginti ir gerbti atitinkamus principus, nes ES projektas būtent tuo ir yra grindžiamas, o mes jį norime palikti kitoms kartoms, norime sukurti geresnę Europą. Guvė frakcijos vardu ponas Lierik, ponė pirmininkė. Mes bandome susiaurinti demokratiją, sumažinti tam, kad ją galėtume sustiprinti. Tai būtų viena pastaba, kita pastaba ko verta mūsų šios dienos diskusija, kai ES institucijos nusprendė skirti 3 milijardus ponui Erdoganui paremti, tuo tarpu, kai jisai persekioja <clears throat> žurnalistus, sodino juos į kalėjimus. Reikia aiškiai pasakyti, kad rinkos Europa išstūmė vertybių, žodžio laisvės, žiniasklaidos laisvės Europą į antrąjį planą. Aš raginu žengti žingsnį į priekį ir stebėti, kokia yra žiniasklaidos situacija visose valstybėse narėse, pasitelkti atitinkamas priemonės, kad būtų užtikrinama teisės viršenybė. Žaliųjų frakcijos vardu ponas Terikabras dabar kalbės. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponė premjerė. Aš e, noriu priminti, kad 2011 metais 847 tūkstančiai žmonių viešai pareiškė, kad e, e, jie yra sileziečiai. Prieš keturias dienas buvo surinktas 110 tūkstančių parašų, siekiant, kad būtų pripažinti sileziečiai kaip tautinė mažuma Lenkijoje. <clears throat> Tuo tarpu sileziečiams buvo grasinama ir jie buvo persikiojami. Ir sileziečiai vis dar nėra įtraukti į e, tautinių mažumų įstatymo nuostatas ir jų kalba e, neįtraukta atitinkamų regionų mažumų kalbų sąrašą. <clears throat> Taigi Mes e, praktiškai susidurime su tokia situacija, kai Lenkijoje mažumos yra spaudžiamos ir jos yra persekiamos. Ačiū uždėmesi. Ponas B dabar kalbės N e frakcijos vardu. Pone premjerė, po Viktoro Orbano, jūs dabar atvykote Europos parlamentą, kad atsakytume į klausimus susijusius su skandalinga vyriausybės vykdoma politiką. <clears throat> Tačiau jūsų partija atėjo į valdžią ir gyvena dabar savo rinkimų programą e, demokratiškų kelių atėjo į valdžią. Taigi jūs nusprendėte taip pat vykdyti šiek tiek kitokią pabėgėlių prieimimo politiką, daugiau dėmesio skirdama tautiniams e, Lenkų šeimoms. Tačiau aš savo ruoštų noriu Jums padėkoti, kad Jūs sugebėjote įrodyti ir parodyti, kad įmanoma sukurti kitokią Europą, kuri remiasi tautinėmis valstybėmis. Jūsų, kaip ir Jūsų kaiminės Vengrija, Čekija, Slovakija, Jūs e, dabar formuojate valstybių bloką, kurios priešinasi globalizacijai. Taigi tai gyvoja Lenkija, Vengrija ir Europos kontinentas, kurį sudaro atskiros valstybės. Dabar žodis suteikiamas poniai Šidla. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo! Bardzo dziękuję za wszystkie głosy. Pone pirmininkė, ponios ir ponai, labai ačiū visiems <clears throat> už jūsų malonius žodžius, už palaikymo žodžius, už išreikštą nerimą. Man atrodo, kad jums yra bendras vienas dalykas, tai būtent gilus susirūpinimas Europos Sąjunga, jos ateitimi ir jos būsima forma. Europ... Politika... Lenkija nori, kad Europos Sąjunga būtų stabili. Lenkija nori, kad Europos Sąjunga nebūtų nuolat drevinama įvairių krizių. Lenkija tikrai nėra tokių krizių šaltinis. Lenkija nori būti aktyvi dalyvė, formuojant tokią ES politiką, kuri padėtų mums išvengti bet kokių problemų ateityje. Taigi dėkoju Jums už palaikymą ir už kritiką. Ačiū už palaikymą mūsų šaliai ir mūsų vyriausybei. Mums tai yra labai svarbu. Aš čia atvykau, kad pasidalinčiau su jumis informaciją ir bandžiau pasinaudoti šią pirmą progą, kreiptis į jūs, kad suteikčiau jums detalesnės informacijos apie dvi svarbės rytis, kurios jūs taip pat neramina, būtent tai yra konstitucinio teismo klausimas ir naujojo žiniasklaidos įstatymo klausimas. Aš iš jūsų tikėjusi išsamių klausimų apie šias dvi sritis, bet klausimų buvo užduota nedaug. Man susidarė įspūdis, kad tiesą sakant nėra jokių problemų, taigi jums ir nekyla joks reikalas manęs klausinėti bet e, mums pati ta diskusija yra jau problema. Ir tą problemą turiu spręsti pati. Nes aš nesutinku su tuo, kad Europos komisija turėtų Lenkijai pritaikyti tokį sprendimą, kokį ji priėmė. Bet aš esu nusiteikusi toliau keistis nuomonėmis, dalinsiuosi su jumis informaciją nes e, tai yra svarbu visai Europos Sąjungai ir jos ateičiai. Mes visi turėtume stengtis, kad Europos Sąjungos institucijos savo galės išnaudotų tinkamiausiai ir turėtume turbūt daugiau pasikalbėti apie kompetencijas. Taigi dar kartelį pakartosiu keletą svarbių faktų, kurie galbūt praslydo jums prausis, kaip pasisakiau už pradžių. Aš manau, kad Lenkija nenusipelno būti stebima Europos komisijos, kadangi žmogaus teisės Lenkijoje nėra pažeidžiamos. Teisės viršinybės principas Lenkijoje taip pat nėra pažeidžiamas. Ir visas tas darbas, kuris šiuo metu vyksta Lenkijoje, jis yra vykdomas pilnai laikantis Lenkijos įstatymų ir ES sutarčių. Mes esame iš tiesų suverenios valstybės. Mes taip pat esame laisva tauta. Ir norėčiau pasakyti, kad Lenkijos parlamente yra leidžiama lankytis lankytojams ir jie gali netgi išreikšti savo nuomonę, jeigu nesutinka su ko nors, kas vyksta parlamente. Tokia yra mūsų tradicija. Pagal mūsų tradiciją visuomenė gali Lenkijos parlamente išreikšti savo nuomonę ir savo nuogastavimus. Mes tikrai gerbėme savo laisvę, nes už ją sumokėjome milžinišką kainą ir savo laisvę mes ginsime ir toliau. Mūsų istorija mus išmokė štai kokios pamokos. Lenkijos problemos turi būti svarstamos ir sprendžiamos Lenkijoje, nes kai tik trečiosios šalis tengiasi už mus išspręsti mūsų problemas, praeitie tai sukeldavo tik tai bėdų. Aš neneigiu, kad mūsų viduje nėra nesutarimų, nes nesutarimai yra demokratinių diskusijų pagrindas, bet diskusijos turi vykti ten, kur joms ir vieta, būtent Lenkijos parlamente. Pirmas įrodymas kad Lenkija yra demokratinė valstybė, yra štai koks. Dabar parlamente yra Lenkijos piliečiai, gali lankytis Lenkijos piliečiai ir jie ten gali reikšti savo nepritarimą Lenkijos vyriausybės veiksmams. Jie gali tą daryti ir organizuodami protestus prie parlamento. Ten tą daryti yra leidžiama. Taigi Lenkija yra demokratinė valstybė. Ir kaip būtent tokios šalies atstovė aš atvykau čia. Ir aš tikrai norėčiau, kad mes ateityje sukurtume tokį darbo ir bendradarbiavimo modelį, kuris padėtų išvengti tokių diskusijų kaip šioji, nes man atrodo, kad tokios diskusijos yra beprasmės. Tačiau atvykau čia į Europos parlamentą ir dėl kitos priežasties. Ta priežastis yra mano gilus atsakomybės jausmas, ne vien tik už tai, kas vyksta Lenkijoje, bet ir už tai, kas vyksta Europoje. Taigi, matote, kad kalbu apie migraciją. Migracija yra didžiulė problema, jūs patys puikiai tai žinote. Lenkija jau priėmė maždaug milijoną žmonių iš Ukrainos. Niekas nenorėjo jiems padėti, o mes jiems padėjome. Dabar tie žmonės gyvena Lenkijoje. Reikia ir apie tai kalbėti. Lenkijos vyriausybė yra pasirengusi toliau svarstyti migracijos klausimą. Mūsų šalyje yra taikomas teisės viršenybės principas ir mes laikysimės ankstesnių vyriausybių priimtų sprendimų ir toliau dalyvausime migracijos mechanizme, Europos Sąjungoje. Bet ar mums pavyks susitvarkyti su migracijos problema? Na, visi turime ieškoti atsakymų iš šį klausimą, ypatingai čia Europos parlamente, kadangi būtent to Europos piliečiai ir tikisi iš mūsų ir iš jūsų. Visi kartu siekime šio tikslo. Tai mums yra labai svarbus tikslas ir labai rimtas iššūkis. Aš tikrai nenoriu, kad Lenkai virstų euroskeptiškai nusiteikusiais žmonėmis. Aš noriu, kad Lenkai tiesiog kritiškai vertintų ES. Todėl tikrai dėkime pastangas, kad ES taptų suverenių, gerai valdomų valstybių bendryje. Lenkijos vyriausybė tikrai neatsisakys to tikslo, kuris buvo mums patikėtas neseniai vykusių laisvų rinkimų metu. Mes laimėjome rinkimus ir rinkimus laimėjome todėl, kad taip nusprendė Lenkijos piliečiai. Taigi, dabar mes tęsime savo politinę programą, nes mūsų rinkėjai to iš mūsų tikisi. Lenkijos žmonėms atrodo, kad Lenkija nebuvo labai teisinga valstybė. Mes norime, kad Lenkija būtų šalis, kurioje yra lygios galimybės. Mums, Lenkams, tai yra labai svarbu. Mes pagal tai vertiname savo sėkmę. Ir savo sėkmę vertiname lygindamėsi su sėkmingiausiamis Europos valstybėmis. Mes esame jauna Europos Sąjungos valstybė narė. Įstojame į Europos sąjungą su tam tikrų istorijos bagažu, bet taip pat į Europos sąjungą įstojame su didžiulė viltimi. Įstojame į Europos sąjungą, kuri mums atrodė kaip stebuklas, kaip svajonė. Ji buvo sažiningumo ir lygybės šviturys ir mes norėjome būti tokios Europos sąjungos dalimi. Mums tikrai nėra lengva, nes uh, Mums dar liko problemų, kurias reikia išspręsti ir kliūčių, kurias liko įveikti, bet esame nusiteikę tą ir padaryti. Dabar Lenkija turėtų toliau stengtis tobulinti savo valstybę. Prezidentas Kačinskis, kuris tragiškai žuvo, jis sakė, kad Lenkija turi būti šalis ir silpniesiems. Ir būtent Šis tikslas dar tebėra mums iššūkis. E, buvęs popiežius Jonas Paulius II sakydavo, nebijokite, niekada nebijokite. Taigi, ponės ir ponai, niekada nebijokime. Kurkime lygę, teisingą Europos Sąjungą. Siekime to visi kartu. Ir dėkime pastangas tam, kad kiekvienas europietis jaustusi, kad su juo elgiamasi sažiningai ir vienodai, taip kaip su kitais. Lenkija nenusipelno būti kritikuojama. Norėčiau priminti jums, kad mes privalėjome priimti pataisas ankstesniam konstitucinio teismo įstatymui, nes ankstesnioji vyriausybė buvo nusprendusi paspartinti darbus, rengiant konstitucinio teismo įstatymą Ir pirmasis įstatymo projektas buvo pristatytas 2012 metais, bet tris dienas niekas nevyko. Konstitucija buvo pažeista. Taip nusprendė pats konstitucinis teismas. Ir mūsų pasiūlymas yra toks, kad opozicija turėtų teisme daugumą. Jūs taip pat kalbėjote apie žiniasklaidą. Tie principai, kuriais yra pagrista mūsų žiniasklaidos sistema, yra tie patys principai, kurie galioja, tarkime, ir Italijoje. Mes nedarome nieko, ko jūs jau nesate padarę. Ir tikrai galėčiau kalbėti apie daug svarbių dalykų, bet pakartosiu štai ką. Ši diskusija mums kelia rimtų problemų. Naujoji sistema, kurią pristatė Europos komisija, buvo kritiškai sutikta ankstesniosios Lenkijos vyriausybės, kuriai vadovavo tuometinis premjeras ponas Tuskas. Ir tuomet Lenkijos vyriausybė paskelbė savo nuomonę, kuri buvo paremta Lenkijos teisininkų išvadomis ir kitų ekspertų nuomonėmis. Ir pagal tą nuomonę naujoji sistema Lenkijai buvo nepriimtina. Taigi problema yra ir ją reikia spręsti šiandieną. Šiandieną man kilo ne, neteisybės jausmas, kad mes čia laikomi nepatyrusiais, bet mano pareiga Lenkijai, Lenkijos valstybei yra štai kokia. Ir man iš tiesų yra garbė ir vadovauti Lenkijai, bet taip pat mano pareiga Europos komisijai ir Europos parlamentui buvo atvykti čia ir paaiškinti jums, remiantis faktais, kaip viskas vyksta, nes tai reikalinga mums patiems, kad jūs žinotumėte. Bet taip pat labai reikia, kad ES ir ES institucijos turėtų autoritetą. Dėkui. Wir kommen jetzt zu einer abschließenden Note. Dabar apibendrindami diskusijas dar parlamento nariai galės pasisakyti. Kiekvienam steiksime po vieną minutę. Pirmasis kalbės ponas Korvin Mikė. Dėkuoju, pirmininkė. Labai malonu girdėti tokias pastabas, kad nėra e, jokios kitos imperijos, tik teisės. Teisingai, arba turi būti teisinė valstybė, arba demokratija. E, kito pasirinkimo negali būti. Ir šiuose rūmose esu jau sakęs šimtą kartų, kad Lenkijoje e, daug tinkamų pavyzdžių palaikau teisės viršenybę, bet e, kai dirbo ankstesnė Lenkijos vyriausybė, e, teismo pirmininkas e, kreipėsi į kabineto vadovą, klausdamas, ar kažkas teisinga ar ne. Ir Lenkijoje buvo neaiškių situacijų, manau, ir Europos Sąjungą tiesiog reikėtų sunaikinti. Das Wort hat jetzt für die ENF-Fraktion der Abgeordnete. ENF frakcijos vardu ponas Marusik dabar kalbės. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Pirmininkė, ponios ir ponai. Tam, kad apgalvotume Lenkijai kilusią dilemą, ne čia turėtume tai daryti. Tai turėtų daryti Lenkijos institucijos, jos turi viską apsvarstyti. Taigi nusiraminkime, e, žvelgime į situaciją optimistiškai, labiau pasitikėkime Europą. Buvo ir kitų didžiulių civilizacijų, valstybių, kurios buvo ir žuvo. Rumėnai, Sovietų sąjunga ir kitos. Mes norime visi to paties - laisvės ir teisingumo. Taigi palikime šią diskusiją nuošalį ir pagalvokime apie Europą. Jeigu norime, kad Europa būtų sėkminga, Nesivelkime į tokias diskusijas, į valstybių reikalus, šeimų reikalus, įmonių reikalus. Tiesiog leiskime žmonėms laisvai gyventi taip, kaip jie nori. Tegu Europa būna laisva, tikėkime ją. Ir dar jums leidus, matau, kad dar Ne visas man skirtas laikas baigėsi. Pridursiu, kad džiaugiuosi, jog ši diskusija išprovokavo konsensusą šiuose rūmuose. Gyvename, atrodo, visai toli nuo realybės, nuo tikrovės. Taigi, dar kartą pasakysiu, kad turi nugalėti sveikas protas ir turi būti sprendžiamos konkrečios Europai kylančios problemos. Tuomet visos e, tautos Europoje bus laimingos. FDD frakcijos vardu ponas Ivaškievičius. Pani premier, šanovni państwo. Pone ministrė pirmininkė, ponius ir ponai, padėtis Lenkijoje normali. Sakau tai kaip opozicijos atstovas parlamentinė demokratija veikia. Patvirtinu tai, ką sakė anksčiau kalbėję kolegos, ši diskusija šiandien susijusi su Europos komisijos ir Europos institucijų kompetencijų ribomis, nes jos nuolat plečiamos, nuolat papildomos naujomis kompetencijomis. Europos e, komisija siekia būti už visus e, viršesnė ir e, niekaip nesutariama dėl jos kišimosi į suverenių valstybių reikalus. Geras Vokietijos ar Belgijos politikų patarimas gali pasitarnauti jiems patiems. Tegul jie savo, sak, patys seka savo patarimais, patys kovoja su savo problemomis, krize, kurias sukelia patys politikai ir taip toliau. Pone ministrė pirminkė, dėkuoju Jums už kalbą, už tikėjimą Lenkijos ateitimi, mumis mūsų laisvę. Linkiu Jums visokio pasiekmės. Žaliųjų frakcijos vardu, ponė Harms kalbės, ponė ministrė pirmininkė, 2013 žiemą ar 14 su daugeliu Lenkijos politikų stovėjo Maidano aikštėje Kijeve, tarp jų buvo ir nemažai kolegų iš jūsų partijos ir jie labai aktyviai pasisakė už tai, kad būtų laikomasi teisinės valstybės principų, kad Ukraina judėtų vakarų kryptimi ir pasisakė prieš Kremliaus didėjantį autoritarinį poveikį ir įtaką ne tik Ukrainoje, tačiau ir Europos Sąjungoje. Ir noriu Jums pasakyti, kodėl, dėl ko man skaudėjo Jūsų <clears throat> klausantis šioje diskusijoje. Man skaudėjo dėl to, kad Jūs <clears throat> plojote tiems parlamento nariams, kurie nori sunaikinti Europos Sąjungą ir gauna e, šiems veiksmams būtiną finansinę paramą. Jūs turėtumėte pagalvoti, su kuo sudarote sąjungą ir Lenkijoje taip pat ši tema turėtų būti viešai diskutuojama. Aš manau, kad dabar mes jau pasiekime tokį etapą, kai turime suvokti, kad e, tos nepatogios diskusijos dėl teisinės valstybės normų, dėl demokratijos taisyklių, kurios e, <clears throat> nėra įgyvendinamos, kurių nėra laikomasi, kad tos diskusijos būtinai dabar turi vykti, nes <clears throat> dabar svarbiausios diskusijų temos turėtų būti, kas mus vienyje, kodėl mes negalime E, apibrėžti europinės e, tapatybės ir kodėl žmonės ir atskiros valstybės po e, savo parlamento rinkimų labiau atito, vis labiau atitolsta nuo Europos. Ir žinau, kad Lenkijos visuomenė turi šį klausimą savo užduoti, čia labai tikiuosi, kad Lenkijos žmonės neleis, kad ši šalis būtų valdoma autoritarinio režimo. Ačiū uždėmesi, ponės. Cimer frakci... E, GUE frakcijos vardu. Gerbiama ministrė pirmininkė, aš nuolat galvoju apie tai, kodėl man susidaro įspūdis, kad mes kalbame ne apie tai, apie ką turėtume kalbėti, kaip ir Rebeka Harms. Noriu pasakyti, kad e, mane labai trikdė, kad uh, jūs atvirai pritarėte ir demonstravote savo pritarimą e, pasiūlymams nukreiptiems prieš Europos Sąjungą, tai prieštaravo jūsų anksčiau užsakytoms mintims, jūs teikite, kad jūs esate europiečiai, kad e, norite vesti Europą į priekį, tačiau tai yra neįmanoma grįžtant e, prie užsidarant nacionalinėse valstybėse, mums reikia esminio pobūdžio e, reformų mums reikia pasiekti, kad ES piliečiai suvoktų e, pačią ES kaip e, instituciją, kūrinčią pridedamąją vertę. Mes visi galėtume oriai gyventi. Todėl aš tikėjausi iš jūsų išgirsti signalą apie tai, kad jūs sąmoningai suvokėte, kad Lenkija yra tiltas tarp rytų ir vakarų Europos. Mes puikiai žinome bent jau dalis Europos parlamento narių, kokios yra problemos vidurio ir rytų Europos valstybių narių ir mes puikiai žinome, kad daug dar ką reikia e, spręsti iš esmės. Tačiau aš labai prašau jūsų neplokite tiems žmonėms, kuriems plojate, nes jie tikrai Lenkijai pridamosios vertės nesukurs. Pana Ferhofšta, tai žodis, liberal frakcijos pirmininkui. Pamėstė pirmininkė, aš tam tikrą prasme jumis eh, <clears throat> žaviuosi, nes per kelias savo darbo savaitės jūs jau eh, visais triukais eh, pasinaudojate, nes jūs atvykote čia ir Teigiate, kad esate pasirengusi atsakyti klausimus, tačiau iš tiesų jos neatsakėte. Tiksliau, teigiate, kad neišgirdote jokių <clears throat> klausimų. E, na, galbūt vertimas į lenkų, į lenkų kalbą buvo ne visiškai e, tinkamas. Taigi aš jums noriu aiškiai pasakyti, apie ką yra kalba. Jūs e, <clears throat> paskiriate penkis naujus e, Lenkijos konstitucinio teismo narius ir trims iš jų suteikėte veto teisę. Pagal tas naujas taisyklės, trys jūsų partijos atstovantis konstitucinio teismo teisėjai gali vetuoti bet kokius konstitucinio teismo sprendimus ir jūs niekaip nesureagavote į šį klausimą. Jūs matėte, kad tai yra normalu. Vienintelis, vienintelis argumentas, kurį jūs pasitelkėte Jūs kartuojate pono Legutko žodžius, kad piliečių platforma darė klaidas. Taip, jie darė klaidas, tačiau jūs laimėjote rinkimus tam, kad pasimokytumėte iš jų klaidų ir jų nekartotumėte. O jūs dabar kartuojate pono Legutko žodžius, kad taip, ta partija E, darė dalykus, kurie mums nepatiko, jie norėjo, kad Lenkija būtų valdoma vienos partijos, dabar atėjo mūsų eilė, kad Lenkija vėl būtų valdoma vienos partijos. Taigi aš turim keletą klausimų ir galbūt galėtumėte man kaip premjerė jas atsakyti, jeigu Venecijos komisija pateiks neigiamą, neigiamas išvadas. Ar jūs atsižvelgsite į Venecijos komisijos pateiktą nuomonę ir išvadas? Ir galbūt jūs dabar galėtumėte iš karto leisti atsakyti, ponė premjerė. Ponas Legutka, kad frakcijos vadovas dabar kalbės. Ačiū. Čia mes turime, susidurime su <clears throat> dviem hmm, baisiais priešais. Vienas iš jų yra nežinojimas, o kitas yra e, iš ankstinės nuostatos ir su jomis labai sunku kovoti, ypač su iš ankstinėmis nuostatomis. ir e, netgi turint omenyje, kad e, Konstitucinio teismo e, teisėjų santykis yra 9 su 6 ir kad <clears throat> dabar toks teiginys, kad kažkas, būtų, kažkas galėtų blokuoti Konstitucinio teismo veiklą, tai aš nežinau, kokiais e, matematiniais metodais jūs čia vadovaujatės, tačiau netgi e, jūsų klausimas yra visiškai nevertas. Atsakymas tai yra labai normali konstitucinio teismo veikimo e, sistema. Aš noriu paklausti, ar tas konstitucinio teismo, tas naujasis konstitucinis teismas, kuriame nebeliks anksčiau buvusio penkių teisėjų diktato, nėra geresnis už, <clears throat> už buvusį. Tai jūsų klausimas kyla dėl nežinojimo, kitas klausimas dėl žiniasklaidos. Ar dabar žiniasklaidos padėtis yra blogesnė ar geresnė? Ar dabar turime vieną naratyvą ar daugiau naratyvų? Dabar mes turime daugiau naratyvų, o kas įvyko su tai žurnalistais, kurie buvo prieš 8 metus išmesti iš darbo. Jie grįžta. Ar tai reiškia, kad jų nereikia priimti į darbą, nes vėl turėtume grįžti prie vieno naratyvo? Ne, taip nėra. Ponui Gerėro žodis. Ačiū, ponė ministrė pirmininkė, už dalyvavimą šioje diskusijoje man e, krito į akis trys šios diskusijos kryptys. Pirmiausia, mes diskutavome apie <clears throat> Lenkijos e, vaidmenį, kovojant už nepriklausomybę. Taip pat įvertinome Lenkijos nuopelnus Europos demokratijai. Na ir trečia kryptis buvo jūsų vyriausybės sprendimai žiniasklaidos e, srityje ir keičiant konstitucinio teismo sudėtį. Visos pasaulis pripažįsta, kad turite rinkėjų mandatą įgyvendinti savo rinkimų programą, dėl to problemų nekyla. Tačiau demokratinė dauguma kurią dabar turite, nes teikiams teisės e, mažinti demokratinių e, vertybių <clears throat> arba apriboti nuomonių įvairovę. Šiandien čia bandoma teikti kai kur Europos parlamente, kad mes esame Lenkai, tačiau toks teiginys gali būti įvertintas ir pakankamai, pakankamai grėsmingas. Noriu pasakyti, kad rinkimuose dalyvauja 50 procentų <clears throat> Lenkų ir jūs atstovaujate dabar ne tik tiems, kurie dalyvavo rinkimuose, tačiau ir tiems, kurie rinkimuose nedalyvavo. O iš nu, dalyvavusių rinkimuose tik 38 procentai dalyvavo už tai ir balsavo už dabartinę vyriausybę, o kiti už ją nebalsavo. Dėkui pirmininkė, ponė premjerė. Ačiū už tai, kad atvykote šį vakarą čia kai dalyvaujate šiuose ilgose diskusijose Europos parlamente. Jūs labai palankiai pasisakėte apie Europos Sąjungą ir aš tikiuosi, kad tai turės atgarsį ir jūsų parlamente Lenkijoje ir labai tikiuosi, kad jūsų partija taip pat laikysis tokių nuostatų, kai mes savo ruoštų nuvyksime į Lenkiją. Toliau, konstituciniai teismai. Politiniai konstituciniai teismai yra nenaudingi. Reikia legalių teisinių konstitucinių teismų, kai jūs sakote, kad vyriausybė užtikrins objektivumą žiniasklaidoje, aš nesu įtikintas. Man atrodo, kad jūs čia vištidėje leidžiate lapę ir tiesiog neleidžiate laisvai žiniasklaidai gyvuoti. Mes nekalbam apie įstatymus. Taip, jūs iš tiesų turite legitimę teisę keisti įstatymus, bet neturite teisės keisti vertybių. O kaip dėl vyriausybės? Ir vienbalsiai priimtų sprendimų darimas, tai yra pavojinga. Mes kalbam apie teisės viršenybę, ne apie politiką. Mes čia kalbame apie laisvę. Ir kaip ponas Weber sakė, Čia mes kalbame apie vieningumą, o ne apie susiskaldimą. Ir aš sutinku su tuo, ką sakė ponas Gerera. Yra ir tokių žmonių, kurie palaiko labai įtartinus ryšius, nors sako, kad yra Lenkai. Jūs dabar laimėjote rinkimus ir, man atrodo, jums atėjo laikas apsispręsti, ar dirbsite už savo, savo prieš labai ir ne. Pana Šidvor. Panas ir ponai. Venecijos komiteto nuomonės tebelaukiame. Ir priminsiu, ką sakiau anksčiau. Lenkijos vyriausybė pati paprašė Venecijos komiteto nuomonės, niekas mūsų neskatino to daryti. Be abejo, kai gausime tą nuomonę, mes į ją įsigilinsime ir mums būtų tikrai daug naudingiau ir daug lengviau naudotis realiais argumentais e, šiuose diskusijose šiandieną, jeigu turėtume Venecijos komiteto nuomonę, nes aš esu įsitikinusi, kad ten bus objektyviai atspindėta situacija Lenkijoje ir parodyta, kad Konstitucinis teismas yra puikiai, bus puikiai suformuluotas. Ankstesnis te, e, parlamentas parinko narius teisi, konstituciniam teismui. Buvo išrinkta dešimt žmonių, taigi dešimt narių nelabai galėtų užblokuoti penkiolikos narių sprendimą. Ir dar kartelį pakartosiu, man atrodo, kad šita diskusija vyksta ne vietoje, bet aš esu čia, nes gerbiu tai, kad Europos parlamentas nori objektyviai spręs šitą problemą ir yra dėl jo sunerimęs. Ponius ir ponai, aš neminėsiu tų pasisakymų, kurie mano galva nuskambėjo ne vietoje šioje salėje, nes aš kaip ES pilietė taip pat turiu orumo jausmą, kuris mane nuo to sulaiko. Mes nesame nacionalistinė partija ir mus taip vadinti tolygų įžeidimui. Nors buvo mus taip vadinančių. Bet dar kartelį noriu pakartoti. Lenkijos vyriausybė buvo išrinkta teisingose rinkimuose. Ją išrinko Lenkijos tauta. Ir Lenkijos valdžia vadovauja Lenkijai todėl, kad turi tam mandatą, kurį jai suteikė Lenkijos tauta. Taigi negalima sakyti, kad Lenkijos valdžia yra kas kita negu Lenkija, mūsų tėvynė. Ne, demokratija pas mus funkcionuoja taip kaip ir pas jūs. Negaliu įsivaizduoti, kad kalbėčiau apie tai, kad aš negerbiu Ispanijos ar. E, ar Olandijos valdžios, bet gerbiu tautą. Ne, gerbi tautą lygiai taip pat kaip ir jos valdžią. Taip, aišku, jūs turite teisę reikšti savo nuomonę, politinę nuomonę, nes tai yra Europos pagrindas, kad jūs turite skirtingas nuomonės. Mes irgi turime įvairių nuomonių ir labai dažnai tarpusavėje nesutarėme, bet mes diskutuojame ir tai yra didžiulė pridėtinė vertė, kuri man ir Lenkijos piliečiams, mums visiems yra labai svarbi. Todėl, kad mes, Lenkija, daug metų neturėjome galimybės atvirai aptarinėti įvairių klausimų. Jūs kalbate apie teisingumą ir lygybę. Džiaugiuosi, kad tai minite. Ir aš tikiu, kad Europos Sąjunga ir toliau nerimaus dėl Lenkijos ekonomikos, jūs minėjote Silezijos e, vietovė. Aš gyvenu visiškai netoli ir turiu pasakyti, kad jaučiu labai stiprų ryšį su šiuo regionu. Aš esu iš Silezijos pasienio regiono. Silezija yra puikus regionas, ten gyvena nuostabų žmonės, bet Silezijai reikia ES paramos. Taigi pademonstruokite solidarumą Silezijai, padėkite Lenkijai, nes mums tai yra didelė problema. Sileziečiai man sako štai ką, ar ES mums padės spręsti mūsų problemas? Ar ES pamatys, kad mums reikia jos pagalbos? šiandieną, ar jie mus paliks likimo valiai, kaip padarė su Lenkijos laivų statyklomis. Aš labai atsiprašau, bet mes turime irgi paaiškinti Lenkijos piliečiams, kaip viskas yra. Mes manome, kad ES yra pasirengusi padėti Lenkijos piliečiams, kai jiems tokios pagalbos reikia. Būtent todėl aš šiandieną čia ir esu, nes aš tikiu ES ir tikiu tuo, kad pilietinė visuomenė, kurią jūs ne vieną kartą šiandieną minėjote, yra svarbi. Turiu pasakyti, kad mes savo vyriausybėje paskyrėme pareigūną atsakingą už e, pilietinės visuomenės klausimus, nes mes ją vertiname labai rimtai paskiriam ankstesnėje vyriausybėje nebuvo tokių pareigybių. Pas mus yra. Ir mes tikime, kad toks geras pavyzdys, Lenkijos geras pavyzdys, kuriant pilietinę visuomenę pasklis ir plačiau. Mes turime labai geros patirties, pas mus veikia solidarumo judėjimas, Lenkija prisidėjo prie daugybės kitų labai gerų veiklų ir Ant šio pamato galime toliau statyti savo, mūsų visų bendrą Europą, suverenių valstybių Europą. Taip ir darykime. Pagal Lenkijos žmonių valią įgyvendinkime savo manifestą ir vadovaukime šalį taip, kaip to norime. Parodykime, kad Lenkija yra šalis, kurioje įstatymai ir konstitucija vertinami labai rimtai. Mes ir ES vertiname labai rimtai. Aš esu europietė ir to didžiuojosi. Bet visų pirma, esu Lenkijos pilietė, taip, kuo taip pat didžiuojosi. Ačiū, pamėsiu pirmininkė žodis Galbūt buvo problemų su vertimu. Aš klausiausi vertimo. Nes e, lenkiškai nemoku. Ar jūs pasakėte, kad atsižvelgsite į Venecijos komisijos išvadas ar ne? Ir jomis vadovausitės? Taip ar ne? Pasakykit vienintelį dalyką, net lenkiškai, tai aš suprasiu. Ja nie mam kłopotu z tłumaczeniem. Man problemų dėl vertimo nekyla. E, jūs e, norite labai įsigilinti į Lenkijos vidaus politikos aplinkybės ir <clears throat> aš labai to džiaugiuosi, kad e, taip pat ir to, kad pirmininkas turi tokią galimybę, aš čia atvykau, sukoriau nemažą kelią tam, kad išsklaidyčiau jūsų abejonės ir atsakyčiau jūsų klausimus. Aš manau, kad mes turime įsiklausyti į tai, ką sakome ir norėti vieniems kitus suprasti. Taigi mes kalbėkime ne apie stereotipus, apie faktus. Venecijos komisija savo išvadų dar nepateikė. Kai jas pateiks, mes nekantri jų laukime, mes jas labai įdėmiai išnagrinėsime. Ačiū, ponė ministrė pirmininkė, ponas Kunders dabar, dabar kalbės. kolega Ferhofštatai, net jeigu jums tai ir labai nepatinka, jūs turite priimti atsakymą, kurį gavote. Pone Kundersai, prašau. Pone pirmininkė, Pone ministrė pirmininkė, gerbimi parlamento nariai, ši diskusija buvo labai svarbi, nors ir pakankamai jautriai įvyko iki paskutinės minutės, tačiau visi iš, mes visi kalbėjome apie teisės viršenybę kaip mūsų bendradarbiavimo pagrindą, galbūt su labai nedaugeliu išimčių, jeigu apskaitai tokių buvo. Mes visi puikiai suprantame, kalbėdami apie teisės viršenybę, tai pradame kalbėti ne tik apie teisinius, bet ir apie politinius dalykus. Ir tai yra savaime suprantama, nes iškyla suverenumo klausimai, institucijų E, balanso pusiausvėros klausimai, politinių pasirinkimų klausimai ir iš tiesų diskusijos dėl teisės viršenybės yra politinės ir todėl labai svarbu, kad šiandien parlamente jos vyksta. <clears throat> Visi aiškiai pasakė, kad šventųjų nėra, turime netaikyti dvigubų standartų ir e, neturime badyti vienų, vieni kitų pirštais, turime pripažinti, kad visi gyvename pakankamai sudėtingų metų ES ir turime įvertinti kiekvienas savo šalyje teisinės valstybės pamatus. Aš noriu pasakyti, kad ministrų taryboje dar šio klausimu nediskutavome, tačiau galiu jūs patikinti, kad taip pat ir taryboje visi, visiems rūpi teisės viršenybės <clears throat> principas ir mes susitarėme dėl kai kurių dalykų. Pavyzdžiui, komisija pasiūlė metinį dialogą dėl teisinės valstybės principų laikymosi. Kovo mėnesio 2014 metais buvo pristatytas atitinkamas mechanizmas ir buvo e, užduos klausimas, ar šis mechanizmas bus stiprinamas, ar bus pasiūlytas kitas mechanizmas, mes turime įvertinti tinkamą situaciją. Aš manau, kad dabar mechanizmą mes turime ir turime uh, jį pasitelkti ir visos institucijos skirtingos turi dalyvauti atitinkamame dialoge dėl teisinės valstybės principų laikymosi. Mes, pirmininkaujantį šalis, esame ryštingai nusiteikę ginti pagrindinės ES vertybės ir mes palaikome nuolatinį dialogą su Lenkijos vyriausybė ir šiam dialogui tenka labai svarbus vaidmuo stebint e, tam tikras e, sritis viso Europos Sąjunga, visose valstybėse narėse ir komisija atlieka savo vaidmenį kaip sutarčių sergė. Todėl buvo labai svarbu šiandien turėti galimybę jums e, pasikalbėti su Lenkijos premjerė ir ji nukeliavo tolimą kelią, kad atvyktų šiandien pas jūs ir atsakytų jūsų klausimus ir diskusijų Iš diskusijų galima daryti išvadą, kad iš tiesų egzistuoja dialogo poreikis, rimto dialogo poreikis. Antra išvada yra ta, kad būtina objektyviai įvertinti faktus ir aplinkybės ir tą daryti bendarbiavimo dvasioje. Todėl labai svarbu, kad buvo paminėta Venecijos komisija galite būti tikri, kad pirmininkaujantis šalis ir toliau aktyviai stebės, e, atidžiai stebės šį procesą ir e, mes tikimės, kad vykstant šitoms skaitiniams diskusijoms teisinė valstybė Europos Sąjungoje tik stiprės, nes yra labai svarbi mūsų visuomeniai ir politiškai E, vertinant noriu pasakyti, kad e, <clears throat> politinių spalvų teisinės valstybės principai visiškai nepripažįsta ir neskiria. Ponai Otingeriui žodis. Papirmininkė, ponė premjerė, gerbė parlamento nariai. ES žiniasklaidai atitenka atskiras vaidmuo. Žiniasklaidos nepriklausomybė yra labai didelė vertybė, taip pat kaip ir e, žiniasklaidos įvairovė. Todėl gavus atitinkamus skundus ir paklausimus komisija ne tik turi teisę, tačiau turi ir pareigą įvertinti žiniasklaidos nepriklausomybę ir įvertinti, ar jos įvairoviai yra kilusi kokia nors grėsmė. Ir mes turime atlikti šį darbą, nei daugiau, nei mažiau. Naujajame Lenkijos žiniasklaidos įstatymė kalba eina apie tris institucijas, tai yra valdyba, stebėtojų taryba, TVP ir e, PR, tai yra Lenkijos e, valstybinės televizijos ir radio. Ir e, naujas įstatymas argumentuoja taip pat žiniasklaidos priežiūros tarnybą. Iki šiol tarybą sudarė stebėtojų septyni asmenys, kurios teikia kultūros ministras ir dar viena valstybės ministras. Tai yra du atstovus siūsdavo vyriausybė ir penki, penkis deleguodavo žiniasklaidos priežiūros tarnyba. Pagal naują įstatymą priežiūros taryba sumažinama nuo 7 iki 3 ir visi yra 3 paskiriami vyriausybės e, valstybės ministro <clears throat> asmeninių nutarimų. Antras dalykas susijęs su valdyba. Valdyba gali būti be jokių priežasčių paskiriama ir panaikinama atitinkamu metu, atitinkamų sprendimų priima žiniasklaidos priežiūros taryba, <clears throat> kurios narius skiria ministras. Taip pat e, valstybinės televizijos ir radijos statutą <clears throat> galima keisti bet kada, negavus nei žiniasklaidos priežiūros e, kontrolės institucijos, nei parlamento pritarimo. Taigi mes manome, kad dėl šio naujo įstatymo, tiksliau dabar bandome išsiaiškinti, ar šio naujo įstatymo nuostatos e, kelia grėsmę žiniasklaidos nepriklausomybei. Esame dėkingi Lenkijos vyriausybė už tai, kad sutinka dalyvauti su mumis atitinkamame e, dialoge ir e, taip pat esame dėkingi už tai, kad vasario arba kovo mėnesį bus pristatyti atitinkami šio įstatymo pakeitimai ir e, kad jie taip pat bus viešai aptariami ir mes manome, kad e, prieš e, kaltinai priimant patvirtinant šį įstatymą reikėtų išsamaus dialogo. Pono Timermansų žodis. Gerbiamas pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, tikrai į daugelį pastabų galėčiau šiandien atsakyti, bet kalbėsiu labai trumpai. Norėčiau paminėti tris dalykus. Pirmiausia, po visų šių diskusijų apie suverenumą ir toliau tvirtinu, kad Lenkija dabar labiau suvereniu, labiau į savo rankas paėmusi savo likimą. Uh, tūkstantį metų prieš tapdama Europos Sąjungos nare pirmą kartą dėl Lenkijos nesiginčia jos kaimynės. Tai tikrasis suverenumas. Tai tikrasis Europos tautų ir pirmiausia Lenkijos tautos laimėjimas. Antra, visos ES valstybės narės savo valia pasirašė ir ratifikavo mm, jų nacionaliniai parlamentai, tai padarė Europos sutartis. Ir taip prisijėmė įsipareigojimą palaikyti teisės viršenybę, laikytis šio principo ir ne tik tai ir dar suteikė įgaliojimus e, Teisingumo teismui Luksemburgė, Europos komisijai, tai kontroliuoti, aptarti tai čia parlamente ir netgi e, leido kitoms valstybėms narėms visą tai užginčyti. Taigi, e, taikant teisės valstybės principą nebegalima slėptis už suverenumo, pasirašius visas tas sutartis yra prisimti tam tikrai įsipareigojimai. Tai yra faktas ir ačiū ponui Legutko už tai, kad tai pabrėžė. Pone Legutko, tiesa, visi turi teisę įsakyti savo nuomonę, bet ne visi gali sugalvoti savo faktus. Pone ministrė Pirmininkė, iš esmės neprieštaraujame, kad Konstitucinio teismo sudėtis turi būti subalansuota. Pritarėme, kad reikia laikytis Lenkijos konstitucijos ir teisės aktų. Bet e, lieka nuogastavimų, kad Konstitucinis teismas išaiškino ir pritaikė tuos įstatymus, teisės aktus ir jūs tik iš dalies laikotės jo nutarčių kalbu ne tik apie nutartį, kuri buvo priimta gruodžio trečiąją dieną, kai e, buvo e, nutarta, e, kad buvo paskirta per daug teisėjų. Kalbu ir apie gruodžio devintosios sprendimą, kuriuo buvo panaikinti visi anksčiau paskirti visi ankstesni paskirimai ir Be to, jeigu taip laikotės Venecijos komisijos nuomonės ir jos išvadų, kodėl nepalaukti įstatymų įgyvendinimo, kad Venecijos komisija faktiškai galėtų pateikti savo nuomonę? Uh, Taigi išlieka klausimas, kaip Lenkija įspręs šiuos klausimus, nes tik įsprendusi šiuos klausimus Lenkija gali užtikrinti, kad ir toliau Konstitucinis teismas paisys teisės valstybės principų pagal nustatytus principus teisės aktuose. Ir mes turėtume nepamiršti, kad reikia visų pirma demokratijos, žmogaus teisų įgyvendinimo ir teisės valstybės principo įgyvendinimo. Nei vienas iš šių ramšių negali veikti be dviejų kitų ir negalima demokratijos argumentų teikti kaip argumentų prieš žmogaus teisų įgyvendinimą, prieš kitus ramšius. Ir Lenkija yra viena iš didžiausių istorijos aukų, o dabar matome Lenkiją stiprią, ne būtent dėl Europos Sąjungos. Ir manau, kad galime tinkamai įspręsti šias problemas, laikydamiesi teisinės valstybės principų visi kartu. Ačiū pirminkė. meine damen und herren ich muss sie bitten ponios ir ponai prašau taip pat ir jūs pone šidlo baigti šią diskusiją jūs dabar vėl paprašėte žodžio pone premjere jūs esate mūsų viešne ir negaliu iš jūsų atimti šios teisės tačiau noriu atkreipti e, jūsų dėmesį į tai kad po to vėl turėtų vykti diskusija prasidėti, nes e, diskusija baigėsi pono Timermanso pasisakymu ir e, aš <clears throat> darau prielaidą, kad jūs dabar mums pateiksite tik tai informatyvinio pobūdžio minčių ir priešingą atveju vėl turėtų prasidėti diskusija. Ačiū, pan pirmininkė, kad man suteikite žodį pabaigai. Norėčiau Jums nuoširdžiai padėkoti, nes ši diskusija yra labai svarbi mums visiems, iš tikrųjų Lenkijai svarbi ir taip pat Europos parlamentui Jums yra svarbi. Dar kartą noriu pabrėžti, kad Lenkija yra teisinė demokratinė valstybė, kuri vadovaujasi konstitucijos nuostatomis. Uh, E, kitais privalomais teisės aktais ir taip pat ES sutarties nuostatomis, nes mes esame ES nare ir noriu nuoširdžiai padėkoti už e, jūsų pareikštą paramą ir aš tikiuosi, kad e, ta informacija, kurią jums suteikiau, padės jums suformuoti objektyvę nuomonę. Jeigu dar leisite, ponė pirmininkė, pabaigai Sakysiu į komisijos nario klausimą, kodėl mes nepalaukėme Venecijos komisijos išvadų prieš e, leidžiant įsigalioti konstitucinio teismo naujam įstatymui. <clears throat> Šį įstatymą e, rengia patys konstitucinio teismo nariai. Mes nelaukėme Venecijos komisijos išvadų, taip pat kaip ir jūs, e, rengdami šią diskusiją, nelaukėte Venecijos komisijos išvadų ir komisija jų nelaukė pradėdama savo tyrimą. Man susidaro įspūdis, kad mūsų diskusija, tas bendras dialogas mus e, tik tai dar labiau suartina ir e, parodo, kad ES iš tiesų yra didelė vertybė. Dar kartą dėkoju Jums už šį susitikimą. Pirmininkas, ponė ministrė pirmininkė. Labai ačiū už e, jūsų pasisakymą. Taip pat už padėkos žodžius, kuriuos skiriate Europos parlamentui. Aš taip pat norėčiau Jums padėkoti, ponė ministrė pirmininkė. Tai, kad atvykote čia, sutikote dalyvauti šią diskusiją, yra tikrai geras ženklas e, ir e, būtent tuo jūs skiriatės e, nuo kai kurių Europos parlamento narių, kurie jums plojo ir kuriems jūs plojate, nes jie mane, kad ši diskusija.